Dėkoju. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Man naujai regioninės plėtros komiteto pirmininkė. Yra tikrai didelė garbė pasveikinti jūs visus atvykusius į Europos parlamentą ir norėčiau pasveikinti komitetų regiono pirmininką Mišel Lebran ir e, komisijos narė atsakinga už regioninę politiką Johannes Han. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariui Han už jo darbą, už jos pareigojimus Europos parlamentui. Nors e, e, kartais Europos komisija, Europos parlamentas nesutardavo, mes visuomet matėme, kad jis yra tikrai stiprus partneris ir mes tikėmės, kad ir toliau e, mes stiprinsime politinę sanglaudą. Po rinkimų gegužės mėnesį komiteto sudėtis labai pasikeitė bet e, aš norė, norėčiau tą progą pasveikinti grįžusius, e, patyrusius narius ir norėčiau palinkėti kuo geriausios kloties naujiems kolegoms. Mūsų, tarp mūsų narių yra du buvę komiteto, regionų komiteto pirmininkai, ponia Breso ir ponas Valkarcel. E, bet e, visi ir patyrę, ir nauji komitetų regiono nariai norime visi prisidėti prie sanglaudos politikos tobulinimo, kūrimo. Ekonominių sunkumų metu sanglaudos politikos vaidmuo yra labai svarbus e, Europos ekonomikai atgaivinti. Mes turime būti ambicingi ir sangudos politika turi duoti rezultatų. Reikia pasitelkti geriausią patirtį. Šiandien, šiuo metu mes e, džiaugiamės galėdami pasveikinti poną Angel Guriją, EBPO pirmininką, kuris e, pristatys būtent kitų e, pasaulio regionų požiūrį į mus ir patvirtins, kad mes tikrai esame pavyzdys savo sangdos politiką. Ponios ir ponai, galime džiaugtis pasiektais rezultatais, bet neturėtume pasitenkinti tik rezultatais praeitįje. Regi komitetas pasitelks savo parlamento teisę prašyti iš komisijos pateikti informaciją apie naują E, informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinama sangodos politika. Mes paprašėme, kad regio komitetui būtų pristatoma pateikiami, e, pateikiamos ataskaitos. Ir e, mes manoma, kad galėsime gerai bendradarbiauti taip pat ir su paskirtaja komisijos nare pone Kretu. Komisija e, turėtų būti atsakinga už įgyvendinimą ir e, mes lankysimės valstybėse narėse tam, kad patvirtintume, kaip yra laikomasi sanglados. Mūsų piliečiams reikia rezultatų. Mes turime veikti kartu. E, nors mūsų vaidmenys ir skirtingi, jie vis dėlto gali vieni kitus papildyti. Mes neturime nuvilti Europos piliečių. Dėkoju Jums uždėmesi. Dabar suteiksiu žodį ponui Lebrun regionų komiteto pirmininkui. Pone pirmininkė, ponė Mihailova, gerbiamas e, parlamento vicepirmininkė, mielas Hamonai Luis, e, gerbiamas komisijos nary, ponė Johannes Han, gerbiamas EBPO generalinis sekretoriau, ponios ir ponai, džiaugiuosi tuo, kad e, mūsų atviros dienos yra inicijuojamos Europos parlamento uh, plenarinių posėdžių salėje ir noriu padėkoti parlamentui už tai, kad priima mus šiandien. Šiandienos susitikimas ne tik e, pratėse gerai įsitvirtinusią mūsų dviejų institucijų bendradarbiavimo tradiciją. E, rytoj baigėsi naujosios e, komisijos paskirtųjų narių klausimai. Taip pat darbą pradeda naujas, naujos kadencijos Europos parlamentas. Ir e, žinau, kad šiandien dar vyksta komisarų klausimai ir noriu padėkoti Jums, Ramonai, ir Jums, ponė Mikhailova, už tai, kad pavyko šiandien surenkti mūsų abiejų komitetų, regionų komiteto ir Europos parlamento regionų plėtros komiteto bendrą posėdį. Gerbiamas komisijos nary, mielas Johannes, e, būdamas regioninės politikos komisaru, Jūs palikote ryškų atspaudą šioje politikos rytyje ir e, svarbus dalykas yra ir šiandienos renginys, e, nes šiais metais e, tai, tai regionų bendruomenė, ta regionų bendruomenė sustinka jau 12 kartą. Per tą laiką ES valdysenos e, politika, valdysenos metodas labai pasikeitė. Jums vadovaujant, e, ši politika tapo tikrų investicijų politika, sukoncentruota į rezultatus teisiekimą, taip pat e, sutokta į Europą 2020 strategijos įgyvendinimą. Ir šiandien atėjo laikas e, pademonstruoti konkrečius rezultatus. Apie tam ir yra skirtos šios atviros dienos parodyti, kad ES lėšomis galima užtikrinti pridėtinę vertę ir pasiūlyti ją regionams ir miestams. Iniciatyva Aukime kartu, išmanus, išmanios investicijos žmonių labui yra svarbi iniciatyva, nes e, ji e, įgyvendinama ir pradedant daugybę programų, kurios įgyvendinamos 2014-2020 e, metų finansavimo laikotarpiu. Noriu E, kalbėdamas visų šiandienos renginio dalyvių vardu padėkoti Jums, Johanesai, už visus e, bendradarbiavimo metus ir už tai, kad klausėtės e, regiono atstovų. Pone generalinis sekretoriau, noriu pasidžiaugti tuo, kad esate su mumis šiandien ir aš tikriausiai nesuklysiu, teikdamas, kad regionų komitetas ir Europos komisija sutarė e, dėl štai kokių išvadų. Sumanios investicijos viešojo sektoriaus yra svarbiausias atsakant, atsakas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą bei siekiant užtikrinti, kad tas augimas būtų nuoseklesnis ir atsparesnis. Šių atvirų durų renginio dėka norėčiau padėkoti už tai, kad pristatote PPO e, parengtas prognozes bei ataskaitą apie regionų gerovę. Taip pat noriu priminti, kad mes pasir, draugė pasirašysime memorandumą, aš regionų komiteto, jūs EBPO e, vardu kad mūsų bendradarbiavimas taptų dar veiksmingesniu. Ponios ir poniai, norėčiau pasinaudodamas šią progą informuo... pasidžiaugti tuo, kad kitų kelių dienų renginiuose dalyvaus beveik 200 regionų atstovai. E, ir beveik e, daugiau nei 30 šalių, miestų regiono atstovai, taip pat 11 e, Europos komisijos generalinių direktoratų vadovų bei kelių Europos asociacijų atstovai. Meli kolegos, regionų komitetas yra jūsų institucija. E, Ji aktyviai dalyvauja teikdama patarimus ES institucijoms e, politikos klausimais, kurie apima regionus. Tuo pat metu mes esame pas, pasirengę klausytis, įsiklausyti jūsų nuomonę. Mūsų tikslas apginti subsidiarumo ir daugia pakopio valdymo principus įgyventinant ES strategiją ir politiką. Uh, Šis vaidmuo ypač reikalingas šioje pokyčių pilnoje epochoje. O Europos Sąjungos e, e, teisės aktai ir toliau bus aktyviai svarstomi ir diskutuojami ateinančiais mėnesiais. Ir svarbu, kad ir jūsų, ir mūsų balsas būtų išgirstas ir kad būtų atsižvelgta jum rūpimus dalykus. Taip pat E, noriu pažadėti, kad aš e, esu pasirengęs, esu jūsų paslaugoms, esu pasirengęs su jumis bendrauti per šias atvirų durų dienas. Ponios ir ponai, noriu visus pasveikinti susirinkusius į šį renginį ir perduoti žodį pirmajam kalbėtojui e, Ramonui Luis. Jūs esate buvęs regionų komiteto vadovas, dabar esate Europos parlamento vicepirmininkas. pirmininkas ir jūs geriausiai žinote regionų ir miestų vaidmens svarbą įgyvendinant Europos projektus. Esame e, pasiruošę išklausyti jūsų nuomonę, jūsų požiūrį jau kaip Europos parlamento narį, nario požiūrį. Ačiū. Thank you. Thank you. And now Dėkoju. O dabar man yra nepaprastai malonu suteikti žodį ponui Siso, Europos parlamento pirmininko pavaduotojui. Prašau. Gerbiamojo ponė pirmininkė, ponė Voznek, mielas Mišelė, gerbiamasis e, komisijos nary ponė Hanna, gerbėjai kolegos, e, mėly ponai ir ponios, e, mėly bičiuliai. Gali skambėti kaip jau tokia nuvalkiota frazė, bet aš vis tiek noriu pasakyti ją. Man yra nepaprastai didelė garbė dalyvauti šių atvirų durų renginį. Ir čia matau labai daug e, gerai man pažįstamų veidų. Regiono komitete dirbau daugiau nei 20 metų ir pastaruoju metu buvau to komiteto pirmininku. Ir puikiai žinau, kaip veikia regionų komitetas ir žinau, kaip jūs kartu su regionų komitetu, kartu stelkia pastangas, dirbate regionų ir miestų labui. Šiandienos renginys yra puikiai proga mums pasidalinti patirtimi, įvertinti sanglaudos politikos gyvendinimą mūsų regionuose ir miestuose. Be to, tai yra puikia galimybė mums aptarti, kaip galima būtų užtikrinti, kad ES gyvendinami projektai atitiktų ES piliečių lūkesčius. ES institucijos visuomet vaidino svarbu vaidmenį Ir vasario mėnesį pasirašytas susitarimas tik tai atspindi puikų mūsų institucijų bendradarbiavimą. Šis susitarimas taip pat atsižvelgia ir į subsidiarumo principą, ir jis yra būtinas tam, kad mes galėtume tinkamai vykdyti savo pareigas. Šis tarp institucinės dialogas taip pat atspindi ir uh, abiejų mūsų institucijų siekį daryti viską tam, kad užtikrinami socialinė, ekologinė ir teritorinė sanglauda. O ta sanglauda yra vienas iš ES ramščių. Regionų komiteto ir Europos parlamento komitetų bendradarbiavimas pagal tą susitarimą bus sustiprintas. Ir mes ketiname taip pat siekti, kad mūsų pranešėjai geriau bendradarbiautų rengiant įvairių pranešimus įvairiais klausimais, tam, kad rengiami teisės aktai dar geriau atitiktų mūsų piliečių lūkesčius. Pradėjęs dirbti Europos parlamente, aš įsipareigojau stiprinti regionų komiteto Europos parlamento bendradarbiavimą. Mielas e, Johanesai, aš norėčiau padėkoti e, Jums už Jūsų puikų darbą, kurį Jūs nuveikėte e, per pastrosius penkerius metus, kai buvote atsakingas už regioninę politiką. Jūs iš tikrųjų labai daug prisidėjote prie plėtros įvairiuose regionuose. Jūs pradėjote vadovauti regioniniai politikai tuo met, kai daug kas abejojo, ar jie apskritai yra reikalinga. Nes e, visi mūsų statistikos duomenės tuo metu buvo tikrai labai prasti. Taip įvyko pirmiausia dėl ekonominės krizės. Šiandien mes matome, kad pradedame atsigauti po tos krizės, tačiau dėja Reikia konstatuoti, kad dėl krizės atsirado labai didelių e, skirtumų tarp regionų. Ir e, ką tik parengtoje ataskaitoje kaip tik ir kalbama apie tuos didėjančius, e, didėjantį atotrukį tarp įvairių regionų. Mes visi turime sutelkti pastangas tam, kad užtikrintume, jog sanglaudos politikas išvelgtų į kiekvienos teritorijos ypatumus nes e, regioninė politika yra geriausia priemonė, kurią turi ES tam, kad e, ji galėtų konsoliduoti mūsų e, ūkio pirmuosius gaivinimo ženklus ir kad galėtų kurti naujas darbo vietas. Turime daugiau dėmesio skirti mažam vidutiniui verslui ir moksliniams tyrimams. Norime, kad įgyvendinant sąjungos politiką būtų kūriamas naujos darbo vietos, ypač taip vadinamosios žalios darbo vietos. Nepamirškime ir informacinių ryšių ir ryšio technologijų. Ir visas mūsų augimas turėtų būti sumanus, tvarus ir integracinis. Ponas Lebrun jau kalbėjo apie būtinybę kurti darbo vietas ir ypač apie mūsų pareigą dabar daryti viską, kad sumažėtų nedarbo lygis tarp jaunimo tarpe. Turime daryti viską, kad piliečiai suvoktų, kad Europa yra šalia jų. Tam mums reikia tokio veiksmų plano, kuris padėtų mums realiai skatinti uh, E, ekonomikos augimą. Ir čia man atrodo, kad geriausia mūsų priemonė šiam tikslui pasiekti ir bus sanglaudos politika. Europos Sąjungoje šiuo metu matome, kad egzistuoja šiokių tokių kliūčių, kurios dar trukdo e, gaivinti mūsų ūkį tam tikrose regionuose, tam tikrose valstybėse narėse. Uh, Bet vienaip ar kitaip reikia daryti viską, kad būtų tinkamai taikomas stabilumo ir augimo paktas, nes tik tai taip galėsime e, paskatinti investicijas e, regionuose. Nepamirškime ir deficitui nustatytų apribojimų, nes nuo to priklausys bendro finansavimo e, galimybės. Šis klausimas yra prioritetinės svarbos ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos jau išgirsime konkrečių pasiūlymų iš komisijos. Viena per kitaip e, regionų ir miestų vadovai žino, kad jie gali pasitikėti Europos parlamentu, nes jisai tikrai stengsis padaryti e, viską jų labui. Yra dar viena problema. Daugėja neapmokėtų sąskaitų susijusių sanglaudos politika skaičius. Ir jau dabar tų neapmokėtų sąskaitų bendroji suma sudaro 23 milijardus eurų. Ir tai sukuria labai daug problemų, ypač tuose regionuose, kurie ir taip jau susiduria su sunkumais. Dažnai vėluojama apmokėti sąskaitas Ir dažnai e, tas vėlavimas e, viršė 60 dienų e, terminą. Gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau, kad mūsų regionų poreikiai būtų apginti mūsų sostinėse, nes mes norime, kad regionus, regionus būtų investuojama Ir dar vienas dalykas. dalykas. Mes turime remtis, galvodami apie regionų plėtrą, ne vien BVP rodikliais. Reikia ieškoti kitų rodiklių, kurie geriau atspindėtų mūsų gyventojų gyvenimo kokybę. Ir aš norėčiau padėkoti EBPO atliktam darbui šiuo klausimu. EBPO generalinis sekretorius šiandien dalyvauja mūsų renginyje ir jisai galės mums papasakoti apie šios organizacijos darbą. Dėkuoju Jums ir linkiu e, gerų atvirų durų dienų. Thank you, Mr. Valkarsel. Dėkuoju. O dabar man yra labai malonu suteikti žodį komisijos nariu atsakingam už regioninę politiką, ponu Johannes Han. Um, Dėkuoju, ponė. Uh, e, Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento ir regionų komiteto nariai. Aš norėčiau pasakyti šiek tiek apie regioninę politiką. Norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius šiandieną į šį renginį. Ir ypač norėčiau dar jūs pasveikinti ir dėl, kad tai man yra labai svarbus momentas. Uh, O tai yra iš tikrųjų mano paskutinės atvirus, e, atvirų durų dienos e, man dirbant komisijos nariu atsakingu už regioninę politiką. Mano e, pirmi, pirmosios e, atvirų durų dienos buvo 2010 metais ir tai buvo būtent prieš paskadot penktąją sanglaudos ataskaitą ir prieš pradedant svarstyti apie sanglaudos politikos ateitį. Jau tada buvo aišku, kad regioninė politika negalėjo išlikti tokia, kokia buvo anksčiau. Ir aš prisimenu, kad savo pirmojo kalboje aš įvardinau tris svarbiausius ateities kitus sanglaudos politikos aspektus - susitelkimas, rezultatai ir sąlygos. Ir 2010 metais buvo daug skeptiškumų, buvo skeptiškai žiūrima į sanglaudos politikos pridėtinę vertę. Ir mm, geriausias sprendimas buvo sanglaudos politikos reforma ir sanglaudos politikos pavertimo, pavertimas tikrų investicijų e, instrumentu mano mandatui baigiantis, aš neslepiu, kad e, tikrai didžiuojuosi. Jaučiuosi lyg tėtis, kuris džiaugiasi matydamas savo vaiką, kuris auga. Uh, nes per penkerius metus buvo reformuota sąnaudos politika, ji tapo labiau strategiška ir orientuota į rezultatus. Tikrai šią politiką galima siekti e, daugiau e, investicijų, veiksmingų investicijų regionuose ir tikslų, kurie yra numatyti Europos 2020 strategijoje. Ir uh, E, taip pat ir žmonių požiūris pasikeitė. Sangodos politika jau nelaikoma tik pinigų e, šaltiniu šiuo metu pasikeitusi investicijos politika ir e, ne tik todėl, kad pasikeitęs pavadinimas mes kalbame apie Europos struktūrinius ir investicijų fondus, bet dar ir todėl, kad pasikeitė strategija. Uh, Mes dabar esame būtent 2014 metais prieš 2014-2020 metų periodą. Dėrybos dar nesibaigė ir partnerystės e, sutartys dar nebuvo e, sudarytos. Komisija prieėmė 16 partnerystės susitarimų e, ir mes sustarėme jau atrodo su Suomija. Taigi šios savaitės pabaigoje bus jau 17 partnerystės sutarčių ir joms bus skiriama daugiau negu 310 milijardų eurų. E, taigi daugiau negu 70 procentų Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų mes gavome e, nemažai e, veiksmų programų, bet tik septynas iki šiol patvirtinome. Taigi reikia pabaigti šios susitarimus tam, kad būtų tikros investicijos į ekonomiką. Vis dėlto nereikia paukoti kokybės ir siekti tik greičio. Mes dabar programuojame būtent kitų septyniarių metų laikotarpį. Reikia atsižvelgti į visas priemonės ir tai yra iš tikrųjų beveik programavimas visam dešimtmečiui. Ir e, matome, kad partnerystės sutartys ir veiksmų programos yra tikrai daug žadančios. Pavyzdžiui, jau aišku, kad apie 125 milijardus eurų skirsime verslui tyrimams taikomai veiklai, inovacijai, informaciniais E, informaciniai ryšių technologijai ir e, mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikai. Matome, kad šių lėšų padaugėjo 20 procentų lyginant su ankstesniu periodu. Taip pat sumažėjo investicijos į infrastruktūrinę paramą. Žinoma, mes ir toliau remiame infrastruktūrų vystymą daugelį valstybių narių. Bet skirtumas yra tas, kad mes norime konkrečiau, tiksliau, strategiškiau parinkti projektus, kurie prisideda prie tvaraus išmanaus augimo. Nes taip mes galime kurti daugiau galimybių verslui, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui. Taip bus galima sustabdyti protų nutekėjimą ir žmonės dirbs ten, kur gyvena. Uh, Ir būtent norime, kad protų nutekėjimas taptų tiesiog protų cirkuliacija, judėjimu. Mes matėme, kad e, sanglaudos e, e, politikai buvo, mes jau skiriame 12,6 milijardus eurų 25 valstybėms narėms. Mes e, manome, kad 2014-2020 metų laikotarpiui šios lėšos padidės ir viso bus 30 milijardų eurų. Žinoma, yra taip pat ir priemonių, kurios yra skirtos užimtumui gerinti ir žmonių uh, E, kvalifikacijoms kelti bei kovai su skurdu. Pagal mūsų analizę matome, kad apie 100 milijardų eurų bus investuojama į žmonės per Europos socialinį fondą. Ir uh, reikės pasitelkti integruotą požiūrį tam, kad būtų galima panaudoti skirtingus fondus ir parinkti prioritetus. Bus 88 programos 16, valsty 16 valstybių. Aš tikrai džiaugiuosi ir investicijomis į mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Tai yra ta sritis, kur buvo numatytos minimalios privalomos ribos valstybėms narėms. Ir e, mažiausias e, mažiausiai lėšų šioje srityje turėtų būti 23 milijardai eurų. Ir e, vis dėlto Kai kurios valstybės ypač siekia energijos veiksmingumo ir atsinaunančio energijos šaltinių. Jeigu sugebėsime staupyti bent 1 procentą energijos per metus Europoje, mes galime sumažinti savo dujų importą e, 2,6 procentais per metus. Tai tikrai yra nemažai, turint omenyje, kokios šiuo metu e, kokios šiuo metu dar yra kilusios krizės. Taigi, na, dabar yra 38 milijardai eurų, kurie yra skirti valstybėms narėms, kurios pereina prie mažai anglės dioksido išskiriančios ekonomikos ir, um, klim, ir um, ekonomikos, kuri kovoja su klimato kaita. E, tai bus padaryta remiantis 16 partnerysės susitarimų iš 28. E, tai yra beveik du kartus daugiau negu praėjusiame laikotarpyje. E, matome, kad yra padrasinančių ženklų, bet kartais yra rizika, kad tai liks tik įsipareigojimai dokumentuose. Taigi labai svarbu, kad programos būtų tinkamai įgyvendintos ir kad projektai būtų pradėti ir kad tikrai būtų gyvendinti. Dabar norėčiau dar pristatyti, mm, išsakyti savo mintis apie kai kuriuos iššūkius ateityje. Kaip žinote, sanglaudos politika priklauso nuo ekonomikos aplinkos ir dėl to mes norime susijęti naują sanglaudos politiką su e, ekonomikos valdymo procesu ES lygiu ir Europos semestru. Vis dėlto dar nebuvo tiksliai apibrėžtas šis ryšys. Manoma, kad sangodos politika e, naudojantis reikėtų sustabdyti finansavimą šalims, kurios nesilaiko įsipareigojimų pagal Europos semestrą. Uh, Vis dėlto tai nėra tik vienintelis aspektas. Sanglaudos e, politika gali būti panaudojama kaip skatinamoji priemonė. Egzistuoja juk struktūriniai investiciniai e, fondai reikia ir fiskalinės konsolidacijos, ir struktūrinių reformų, bei investicijų. Reikia visų stiprinti visas šias tris sritis. Dar mm, vienas iššūkis ateityje yra administracinė, e, administracinių pajėgumų stiprinimas vietos e, institucijose, regioninėse institucijose. institucijose Reikia supaprastinti taisyklės ir reikia kurti partnerystės visais lygmenimis. Sangodos politika teikia lėšas ir galimybės kurti modernų skaidrų, gerą viešą administravimą. Jie naudojantis galime sukurti pasitikėjimą skatinančią aplinką, kuri pritrauktų tiesioginės investicijas. Dar viena problema, kurią turime išspręsti, ateičiai. Ir, na, kurie buvo paminėta ir anksčiau, yra atskirtis tarp metinių įsipareigojimų ir mokėjimų ES biudžete. Deja, ši atskirtis, šis skirtumas didėja kasmet ir sunku e, e, įgyvendyti savo įsipareigojimus. Šiuo metu projektų įsipareigų e, įgyvendinimas e, jau, pa, jau jį paveikė e, lėšų grinųjų pinigų trūkumas. Taigi reikia stengtis sumažinti šią atskirtį. Valstybės narės negali tik reikalauti nedėdamos pastangų ir pačios. Taigi, norėčiau Jūs paraginti valstybėse narėse prisiminti, kad ES biudžetas yra skirtas ES valstybėms narėms ir žmonėms. Tai nėra biudžetas skirtas administracijai ir nėra skirtas administracinėms išlaidoms, nes beveik 6 procentai viso ES biudžeto uh, yra panaudojamas būtent administracinėms išlaidoms visoms, visose Europos institucijose. Ir daugiau negu 94 procentai e, to biudžeto yra gražinama valstybėms narėms ir nedidelė dalis šių lėšų eina už ES ribų. Taigi, kai mes prašome, kad būtų tinkamas biudžetas, reikia būtent tokiu biudžetu, kuriuo būtų galima įgyvendinti mūsų įsipareigojimus. Taigi nepamirškite to ir skatinkite, kad šio reikalavimo būtų laikomasi. Ponai, ponios ir pon, ponai. Aš taip pat mm, skatinau ir stipresnę miesto e, politiką. Manau, kad miestų įsitraukimas yra labai svarbus aspektas. Uh, Mes be miestų negalėsime pasiekti ambicingų Europos 2020 strategijos tikslų. Be miestų nebus e, tikros Europos darbo atverkės. Savo mandato pabaigoje aš manau, galiu pasakyti, kad pažangos pasiekta. Ir e, sąnaudos politikoje taip pat yra stiprus miestų aspektas bet vis dėlto reikia bendradarbiauti ir su kaimo vietovėmis, reikia stipraus bendradarbiavimo tarp miesto ir kaimo e, vietovių, todėl kad šios zonos nėra atskiros, jos persidengia. Mes tai žinome ir žinome, ką apie tai mano žmonės. Taigi, mes turime naują miestų dimenciją, tai jau atspindėta naujame periode ir e, RDF 50-60 procentų lėšų bus skirta miesto, regi, miesto zonoms e, atkurti ir vystyti. Vis dėlto mes uh, turime, kad miestai geriau įsitrauktų į sanglaudos politiką. Ir konsultacijų analizė bus atspausdinta šių metų pabaigoje. Aš norėčiau, kad mes ir toliau nepamirštume miesto darbotvarkės. Mėly draugai, atviros, atvirų durų dienos yra tikrai labai e, svarbus renginys. Ir e, jis parodo būtent, kad Europos komisija stipriai bendradarbiauja, glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir su įvairiomis vietos regionėmis institucijomis. Aš žinau, kad kai kurie iš geriausių iš mūsų geriausių projektų būtent prasidėjo mūsų atvirųjų e, durų dienų renginyje. Taigi būtent e, per bendrą valdymą ir partnerystę sangodos politiką galime pasiekti gerų rezultatų, galime mobilizuoti išteklius. Ir kai kurie iš mūsų tikslų, kaip pavyzdžiui Europos 2020 tikslai, yra akivaizdus, bet yra taip pat ir kitų. Pavyzdžiui, struktūriniai fondai yra pasitelkiami tam, kad būtų e, palaikomi, remiami viešieji remiamos viešusios investicijos. Ir, e, kaip jau minėjau anksčiau, būtent mes taip galime kovoti ir su priklausomybė, energetinė priklausomybė. Sanglaudos politikos reforma yra naudinga e, priemonė, iki 2010 ir po. Aš norėčiau padėkoti jums visiems. Ypatingai norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir regionų komitetui. Ankstesnė regi komiteto pirmininkė, madam Danutė Hubner. Aš norėčiau padėkoti ir jai, taip pat norėčiau padėkoti ir ankstesniam buvusiam kom, regionų komiteto pirmininkui, ponui Ramon Luis Valkarcel. Jie tikrai, jų vaidmuo tikrai buvo labai svarbus atliekant reformą. Ir norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios reformos ir norėčiau padėkoti visiems, su kuriais man teko bendradarbiauti per šiuos penkerius metus lankantis regionuose. Būtent jūs, mm, jūsų dėka e, vyksta e, pokyčiai regionuose. Ir manau, kad visos šios temos išliks man aktualios ir ateityje ir tikrai mano e, e, pasiekėja kita e, komisijos narė toliau dirbs su regionų ir sanglaudos politika. Tikrai pasinaudokite progą, kuri atsiranda vystant naują sanglaudos e, politiką ir pasitelkiant e, Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Per kelis pastaruosius metus mes, e, mes labiau įsiklausime į tuos, kurie išsakdo mintis, o dabar reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems, kurie imasi kažkokių konkrečių veiksmų. Dėkoju ir gerų atvirų durų dienų. Ačiū komisijos nariui. O dabar žodis ponui Jose Angel Kurija, EBPO e organizacijos general, generaliniam sekretoriui. Prašau. Pone Mihailova, pirmininkė Lebra, vicepirmininkė Valkalser, e, komisarė Johan. Gerbiami parlamento nariai, mėly kolegos, Man džiugu kreiptis į Jūs e, šių atvirų durų renginio pradžioje. Jau daugelį metų bendradarbiaujame su regionų komitetu ir toliau dirbsime drauge, siekdami užtikrinti sklandžią regionų plėtotę. Vos prieš keletą valandų, kaip pirmininkas Lebron minėjo, pasirašėme supratimo memorandumą su regionų komitetu, kuriame e, įvertinamas mūsų atliktas darbas ir kuriame įsipareigojome e, nuo šiol nusekliau bendradarbiauti. Šių metų atviros dienos e, yra pavadintos Aukime kartu, sumaniosios investicijos žmonių labui. Šešių, šešis metus besitėsianti krizė e, reiškia, kad visi nori geresnės žal... ateities ir darbo vietų. Reikia pasinaudoti turimais ištikliais ir juos veiksmingai ir strategiškai išnaudoti. Tai bus gyvybiškai svarbi užduotis, jei norime e, ats... patenkinti mūsų piliečių lūkesčius. E, regionų administracija atsakinga už didelį dalį investicijų iš 1,3 e, trilijonų eurų investicijų e, regionai e, buvo atsakingi už daugiau nei 20 procentų. Nuo 2007 iki 2012 regionų lygmenių padarytos investicijos e BPO organizacijose, organizacijos šalise sumažėjo 4 procentais. Norėčiau pakalbėti apie e, politikos rytis ir valdysenos priemonės, kurias rengiame ir plėtojame ir kurių tikslas e, pasakyti, parodyti, kurios investicijos bus prasmingos ateityje, kuriuose srityse pras, investicijos bus prasmingos. Ir e, šiandien e, pristatome du leidinius apie tai 2014 EBPO regioninių prognozių leidinys ir kit, kitas rengi, leidinys pavadinimu e, kaip, kaip sekasi jūsų regionui. Ir rengiame leidinius apie regionus. Pavyzdžiui, šitas vienas yra apie Sardiniją, kitas apie Newcastle, e, piet, pietų Daniją, Romą. Viena iš Meksikos uh, valstijų bei, kitus, bei kitas vietas. Tai tik keletas e, pavyzdžių atspindinčių, kad mes taikome regioninį požiūrį, aiškindamėsi, kaip atrodo gyvenimas regionuose. Tai, kas svarbiausia visuomeniai, jos nariams, apima daug daugiau nei BVP vienam gyventojui. Rengdami politikos planus turime atsižvelgti į visą kriterijų sąrašą, kurie yra svarbus žmonių geroviai. Šis kriterijų sąrašas apima e, nacionalinius kriterijus, o 2011-aisis buvo paskelbtas didesnės gerovės e, indeksas. Veiksniai, kurie svarbus žmonių kasdienėme gyvenime, e, yra įtakojami vietos regionų mastu. Raginu jūs pasidomėti gyvenimu regionų, regionuose. Apie tai ir yra e, rašoma mūsų leidiniuose. Pavyzdžiui, galime palyginti Toskanos, Toskaną su Teksaso valstija sveikatos apsaugos srityje arba kaip Saksonija atrodo Kansai atžvilgiu. Kitas svarb, svarbus kriterijai šviet, - prieiga prie švietimo sistemos, švari aplinka yra tokie, tokios pat svarbos e, apsprendžiant gerovės lygį. Daug kas priklauso nuo to, kur žmonės gyvena o nacionalinis vidurkis netoks svarbus. Šiame leidinyje akcentuojamos viešojo sektoriaus investicijos, kaip jos prisideda prie darbo vietų kūrimo, lygių galimybių piliečiams užtikrinimo. Dažnai pirmiausiai vertiname tai, ką lengviausia suskaičiuoti, pavyzdžiui, lovų skaičių ligoninėje tai objektivus e, įvertinamas kriterijus. Tačiau tai nedaug jums pasakys, pavyzdžiui, apie tai, ar žmonės tame regione yra sveiki. Kitas svarbus dalykas tai įvairių kriterijų sinergija. Reikia veiksmingai nukreipti investicijas ir tai padarius galima pasiekti ženklių rezultatų. Pavyzdžiui, infrastruktūros ekologiškėjimas. Tai naudinga ne tik aplinkosaugai, bet tai prisideda ir prie darbo vietų kūrimo bei tam, tikrų, tam tikro technologijų plėtojimo. Miestams plečiantis e, svarbiausia mūsų užduotimi išlieka tikslinės investicijos. Du iš trijų ABPO šalių gyventojų gyvena miestuose. Ir kai tai suvoksime, pamatysime, kad pasaulis iš tikrųjų yra kitoks. Būtent todėl EBPO organizacija renka e, duomenis apie padėtį miestuose. Vertina situaciją 1200 miestų, e, remdamasi surinktais duomenimis apie 275 didžiausius pasaulio miestus. Pusė, pusė ABPO šalių gyventojų gyvena miestuose. Todėl tokie duomenys yra tikrai reikalingi politinių sprendimų prieimėjams. Taikydami šį naujovišką požiūrį galima įvert, galime įvertinti gyvenimo uh, miestuose ir kaimuose privalumus. Ir dideli ir maži miestai gali nemažai pasiūlyti žmonėms bet mes nagrinėjame ne miestus, bet konkretaus regiono ekonominį baseiną. Ir, ir e, skiriamoji linija tarp gyvenimo kaime ir mieste ima e, nykti. Draugės Europos Sąjunga, Europos komisija parengėme uh, rekomendacijas dėl uh, kaimo vietovių ir uh, E, miestų partnerysčių užtikrinant regionų plėtrą. E, gyvenimas miesta, miestuose e, daugiau kainuoja, nes atlyginimai didesni ir, ir gyvenimo kaštai mieste yra didesni. Mieste būna didesnė tarša, taip pat triukšmo tarša. O miestai, kuriuose gerai sutvarkyti miestai gali pasiūlyti daugiau. E, gerai sutvarkytas viešasis transportas užtikrina e, našesnės galimybės, taip pat e, miestai siūlo daugiau įsidarbinimo galimybių žmonėms. Tačiau ne visi miestai išnaudoja šias galimybės. Regionų savivaldybės es, esančios palei didelius miestus nebendradarbiauja, o konkuruoja tarpusavyje ir taip nesukuriama ta nauda ir gerovė, kurią būtų galima sukurti. Taip pat dėl e, susiskaldimo tokiuose regionuose e, taip pat nuvilėmi žmonių lūkesčiai. Kaip investuoti? vienas didžiausių iššūkių vietos e, lygmenių yra pernelyg e, e, daug įvair, įvairių lygmenų administracinės valdžios. Žinoma, pasaulis labai sparčiai keičiasi. Tačiau e, administracinio vieneto apibrėžimas nepasikeitė. Pavyzdžiui, Švedijos grafysčių ribos ne, išliko nepasikeitę nuo 1634 metų. Žinoma, nereikia iš naujo e, kurti žemėlapius. Svarbiausia išsiaiškinti, ar egzistuojantis administracinis šalies suskirstimas atitinka e, šalies poreikius. Pagal mūsų prognozes daugiau nei pusė EBPO valstybių įgyvendino procesus, kurių tikslas e, įgyvendinti miestų arba savivaldybių reformas. Ir visų tų reformų tikslas buvo uh, E, sustiprinti politinius vienetus konkrečios šalies teritorijoje. Tačiau e, įvykdžius reformą ne, nepavyksta iš karto automatiškai sutaupyti lėšų. Reikia visų pirma išsiaiškinti, kodėl tokia reforma vykdoma. Taip pat to reikia išsiaiškinti, kaip tokio administracinio tūkstantlapio skirtingi lygmenys galėtų geriau tarpusai bendradarbiauti, kad būtų išvengta uh, užduočių dubliavimosi. Mūsų parengtoje prognozija taip pat yra rekomendacijos dėl veiksmingų viešojo sektoriaus investicijų įvairiais e, valdžios lygmenimis. Tai pagrindinė ABPO priemonė, kur gilinamasi į. Uh, regionų valdžios struktūras. Taip pat norėčiau uh, pasakyti, kad mes atkreipėme dėmesį, atkreipėme dėmesį tris svarbias užduotis, kaip uh, skirtingi valdžios lygmenys galėtų sėkmingai bendradarbiauti, sustiprinti investicinės galimybės ir tinkamai tas investicijas įgyvendinti. Žinome, kad regionų komitetas pritarė šiems e, principams ir kad sanglaudos e, politikos partnerystėje yra pasitelkti šie pažangiosios praktikos pavyzdžiai. Taigi, ponės ir ponai, tikiuosi, kad mūsų organizacijos šiandien pristatomi du leidiniai bus naudingi jums jūsų darbe, užtikrinant labiau subalansuotą ir ekologiškesnį augimą, užtikrinant geresnį kasdienį žmonių gyvenimą. Vis labiau spartėjančiame pasaulyje žmonės ima vis dažniau nusivilti. Jie prarado pasitikėjimą viskuo, jie jaučiasi pasimetę, jie, jie nebetik institucijomis tuo, ką mes kūrėme pastaruosius šimtą metų - parlamentais, vyriausybėmis, bankais. E, Todėl mūsų bendradarbiavimas tampa kaip niekad svarbus, kad mes pagelbėtumėm vyriausybėms ir mūsų žmonėms parengėt geresnius politinius sprendimus. Norėčiau pasinaudodama šią progą padėkoti Johannes Hanui Ačiū. E, iki pasimatymo ir malonu Jūs čia vėl matyti. Thank you all. Ačiū Jums visiems. Dėkoju, dėkoju ponui Degrija ir toliau mes pamatysime vaizdo įrašą kurį rašė Europos komisijos pirmininkas Žuze Manuel Baroso. Prašau, gal galėtumėte jungti šį kreipimąsi. Gerbėjame ponai ir ponios, mėly bičiuliai, man yra nepaprastai malonu kreiptis į Jūs šiandien tokią svarbę progą. Atvedurų renginys yra nepaprastas, iš tiesų. Kai kurioje iš sėkmingai veikiančių visoje Europoje bendradarbiavimo tinklų gimė būtent e, šiame renginyje. Tiek daug projektų, kurie yra realiai gyvendinami, turi savo šaknis atvirų durų renginyje. Ir mūsų naujoje e, sąnglaudos politikoje taip pat yra nemažai minčių, kurios buvo išsakytos per jūsų metinį susitikimą. Per pastarąjį dešimtmetį mes kartu išgyvename labai sudėtingus laikus. Europos modeliui dideliu išbandymu tapo pati baisiausia finansų, ekonominė, socialinė krizė nuo pat e, Europos integracijos pradžios. Nepaisant įvairiausių neigiamų prognozų, mes sugebėjome įrodyti, kad integracijos jėgos nugalėjo. Mes esame kartu, mes palaikome vieni kitus. Ir šiais sudėtingais laikais išsaugokime uh, Europos Sąjungos eurozonos vienybę. Štai koks buvo visuomet mano, iššūkė, mano šūkis. Ir regiono lyderiai yra geriausi mūsų sąjungininkai tam, kad Europa būtų vieninga, kad ji galėtų atsitiesti po šios krizės ir pasiruoštis po šį besikeičiančiam pasauliui. Šiandien mūsų sutelktas darbas, pagrystas e, naujų solidarumo ir atsakomybės jausmų, duoda savo rezultatų. Mes padėjome labai gerus pagrindus sveikam, darniam ekonominiam augimui. Aš esu įstikinęs, kad žengėme teisingų kelių, bet kalbėkime atvirai, dar kelias mūsų laukia ilgas. Mūsų ūkės, ūkės gaivinimas yra lėtas, netoligus ir trapus. Be to, grėsmę jam kelia ir geopolitiniai iššūkiai. Todėl yra gyvybiškai svarbu šiandien žengti tuo pačiu keliu. Nesulėtinti e, struktūrinių reformų e, tempo tam, kad mes galėtume išsaugoti savo konkurencingumą, galėtume kurti darnes darbo vietas ir be abejo piliečių gerovę. Šiandien negalime nusiraminti, nes tiek daug žmonių, ypač jaunų žmonių, vis dar pernelyg ilgai ieško darbo ir jiems sunku yra pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Ir tol, kol kai kam dar atrodo, kad Europą rūpi tik taupimas, mes turime jiems priminti, kad mūsų pagrindinis tikslas buvo ir yra kurti geras darbo vietas, užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas mūsų piliečiams šiandien ir rytoj. Ir būtent tam yra skirta strategija Europa 2020. Norime, ji yra skirta tam, kad skatintume augimą sumanų e, integracinį ekonominį augimą pagrįstą žiniomis ir inovacijomis. Mes įsisavinome labai skaudžias krizės pamokas. Mes išmokome, kad jei augimą, ekonominį augimą mes skatinsime tik tai gyvendami skolon, tai toks augimas bus dirbtinis ir netvarus. Ir štai, todėl, štai kodėl biudžeto konsolidavimas ir finansinis stabilumas yra būtinos sveiko augimo ir tvirto konkurencingumo iš ankstinės sąlygos. Todėl aš dar kartą kartuoju, kad mums reikia augimo. Reikia investicijų į augimo ir naujas darbo vietas, investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Todėl komisijoje mes ir sakome, kad mums reikia struktūrinio konsolidavimo, bet be reformų mums taip pat reikia ir investicijų į ateitį. Ir būtent todėl ES labai atkakliai gynė e, mūsų biudžetą kitiems septyniems metams. Dėl to, kad tai yra šiuolaikiškas investicijoms skirtas biudžetas. Jisai yra skirtas tam, kad mes galėtume skatinti augimą ir kurti naujas darbo vietas, kad galėtume tinkamai papildyti nacionalinius biudžetus. Mes nenorime jį pakeisti nacionalinių biudžetų, ne, norime juos e, paremti, gal norime juos papildyti. Ir sanglaudos politika yra pagrindinė biudžeto dalis orientuota į augimą. Mes norime pakeisti tą, tą kultūrą, pagal kurią atrodo, kad jums kažkas kažką yra visuomet, kažkas privalo jums kažką daryti. Manome, kad vyriausybės turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kaip atrinkamos yra programos, kaip įgyvendinami projektai, ar jie kūrė inovacijas, ar prisideda prie žaliosnės ekonomikos, ar padeda mums siekti strategijos Europa 2020 tikslų. Štai tok, e, ko, e, kokia yra mūsų investicijų logika. Ir tokios, tokio požiūrio mes ir laikomės ir manome, kad tik tai taip galim bus pagerinti finansavimo kokybę, nes čia turime kalbėti ne vien apie išlaidas, ne kiek išleidžiame, bet kaip išleidžiame pinigus. Turime kalbėti apie išlaidų kokybę. Be abejo, nieko nesugebėsime pasiekti be jūsų darbo vietoje. Ir tai yra nepaprastai didelė atsakomybė, nes sanglaudos politika gali realiai pagerinti paprastų žmonių gyvenimą, sukurti naujas galimybės susirasti darbą. O tai yra dalykai, kurie rūpi mūsų piliečiams. Tai yra dalykai, kurie parodo europiečiams, kad Europa kūrė pridėtinę vertę, kad Europa užtikrina solidarumą. Štai kodėl mes taip atkakliai kovojame už biudžetą, kuris būtų skirtas investicijoms ne Bruseliui skirtas tas biudžetas, bet mūsų regionams, mūsų mokslininkams, ūkininkams, universitetams. Taigi sanglaudos politika nėra sena politika. Tai yra politika orientuota į investicijas, o Europoje mes visi žinome, kad mums reikia investicijų. Taigi, mėly bičiuliai, per pastaruosius dešimt metų mes išgyvename tikrai labai dramatiškų akimirkų. Didžiulį spaudimą Tačiau aš manau, kad mes galime pasakyti, kad mes įrodome, jog ES yra nepaprastai atspari. Nesugebėjome atsilaikyti, nes net kai spaudimas buvo didžiulis. Kažkas gal net ir kalbėjo apie tai, kad Europos, Europos eurozona gali uh, išnyksi, kad ES gali susiskaldyti, bet mes rodome, kad ne, mes galime įveikti tokius iššūkius. Ir jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad, kad per kitus dešimt metų mes būtume, po kitų po dešimtmečių mes būtume dar stipresni. Todėl šiandien turime pasiruošti naujiems iššūkiams sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Aš šiltai noriu Jums padėkoti už Jūsų paramą ir už nepaprastai vaisingą bendradarbiavimą. Nes būtent tokio bendradarbiavimo dėka mes atsilaikėme per, vis, per šį labai sudėtingą dešimtmetį. Aš esu įsitikinęs, kad uh, mūsų e, lyderiai, e, vadovai e, tiek vietoje, tiek valstybėse narise, regionuose supranta, ko mes siekiame. Aš linkiu Jums labai sėkmingos savaitės, labai sėkmingo atvirų durų dienų renginio ir linkiu Jums pirmiausia sėkmės Jūsų, linkiu sėkmės Jūsų regionui ir dėkoju uždėmesi. Dabar bus e, e, parlamento, regių komiteto ir komitetų e, ir regionų komiteto narių pasisakymai. Dabar suteiksiu žodį regionų komiteto savui. Ačiū, ponia pirmininkė manau, kad e, atsižvelgiant į tai, kokia yra mūsų darbo tvarkė, mes veikiausiai išklausysime politinių frakcijų e, atstovų pasisakymų. Pradėsime galbūt nuo APP frakcijos atstovo. Pono Šnaiderio, jūs prašau. Dėkoju. Ar galėtumėte palu susitarti, kad e, kiekvienas kalbėtojas kalba nelgiau nei dvi minutės. Ačiū iš anksto. Pirmininkė, dėkoju. Maniau, kad tik minutę galėsiu kalbėti, na tai dar geriau. Davite du kartus daugiau laiko. Kadangi laiko nedaug, pasisakysiu trumpai. Trumpai prisidėsiu prie šio gražaus paveikslo. Šio renginio pavadinimas Growing Together – aukime kartu. Ką tai reiškia aukime kartu? Na, tai reiškia, kad galime kartu tapti stipresni, ne tik susijungti, bet ir sustiprėti. Tai yra galimybė atsižvelgti į visus ateities iššūkius. Aš sutinku su komisaru Han. Uh, Mes jau turime tvirtus sanglaudos politikos pagrindus investicijoms, augimui skatinti ir darbo vietoms kurti. Tuo pačiu galime siekti ir sanglaudos ir bendro sąjungos augimo tam, kad sąjungoje būtų geresnė sanglauda. Tai yra tikrai labai svarbu mūsų sanglaudai. Taip pat sąlygos, kurios susiklostė šiuo metu, būtent ir e, mums, mus verčia remtis šią sągaudą. Pavyzdžiui, nepamirškime Ukrainos konflikto. Arba, pavyzdžiui, islamo valstybė arba problemos kilančios Šiaurės Afrikoje, taip pat migracijos trautai. Tai yra įvairios problemos, kurios veikia Europos Sąjungą ir būtent jas sprendžiant reikia sanglaudos. Komi, regionų komiteto atstovas, aš su kom, regionų komiteto atstovas ir galiu pasakyti, kad šie iššūkiai taip pat daro poveikį ir regionų bei vietos lygių. Taigi mes taip pat norime prisidėti, norime, kad būtų išgirstas ir mūsų balsas. Mes bendradarbiausime su parlamentu ir su komisija ir tikiuosi, kad šios atviros durys tikrai bus tokios pačios veiksmingos kaip ir ankstesnės. Dėkoju dabar žodis regi komiteto nariui Tomas Deutsch. Dėkoju už man suteiktą žodį. Gerbiamas komisijos nary, mėly draugai, mėly kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, man tikrai malonu, kad e, Open Days tradicija tęsiasi. Europos parlamentas ir regionų komitetas būtent vykdo šią bendrą iniciatyvą tam, kad galėtume apžvelgti esamą situaciją ir tai, kas buvo praeityje, bei padiskutuoti apie ateities iššūkius ir veiksmus. Europos parlamente vyko paskirtųjų komisijos narių klausimai. Jie vyksta dar ir dabar. Europos parlamento regioninės plėtros komitetas tikrai e, aktyviai dalyvavo būsimos komisijos narės Krets klausimuose. Bus atsakinga už regioninę politiką. Šių klausimų metu Buvo pabrėžta, kad yra dar neišspręstų problemų, kurios yra labai skubios, jas reikia išspręsti skubiai. 2013 metų pabaigoje valstybės narės vykdydamos savo regioninius projektus turėjo 23 milijardus eurų. Pernai tie projektai kuriems nebuvo skirta pakankamai lėšų, e, vis dėlto susumavus tuos projektus Suma gavosi panaši 23 milijardai eurų. Komisija turi patikrinti sąskaitas per 60 dienų ir po to kompensuoja. Šios lėšos buvo skirtos ir dėl to nukentėjo regioninė politika, jos patikimumas. Komisijos narė Georgieva, kuri yra atsakinga už kitos e, komisijos finansų portfelį, priminė per klausimus, kad jeigu situacija nesikeis, šios e, susikaupusios lėšus 2014 metų pabaigoje bus jau 30-35 milijardai eurų. Aš tikiuosi, kad e, per atvirų durų dienų renginius bus galima pasvarstyti ir kaip galima išspręsti šią e, problemą tam, kad nepasikartotų panašios situacijos. Taip pat Šias problemas išsprendus bus labiau pasitikima ir programomis, todėl kad finansavimas būtų e, vykdomas laiku, išmokėjimai taip pat būtų įvykdomi laiku, taip pat ir kompensuojama būtų tinkamu laiku. Ir manau, kad ateityje veiklos programos galės vykti nustatytų laikų ir aš tikiuosi, kad galėsime išspręsti šias problemas. Ponas Lambert. Äh, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, generalinis sekretorių. Per äh, šį renginį Buvo kalbama apie daug dalykų, bet e, buvo labai daug kartų paminėtos investicijos. Jeigu norime išbristi iš krizės, mums reikia išmanesnių investicijų. Ir būtent taip vietos e, valdžios institucijos e, galės užtikrinti, kad jų vaidmo Europoje bus svarbus. Reikia išlaikyti investicijų lygį ir reikia skatinti tas investicijas. Vicepirmininkė Marini prieš kelias savaitės pateikė rezoliucijos projektą, kuriame, kur, kuriame rašoma apie EBPO rekomendacijas dėl viešųjų investicijų. Manau, kad tai yra tikrai labai gera idėja. Mes galime bendradarbiauti su EBPO ir e, investicijų problemą reikia žiūrėti šiek tiek iš kitos e, pusės. Reikėtų buhalterijos taisyklių Europos lygių tam, kad e, vietos institucijos galėtų išspręsti kylančius sunkumus susijusius su finansavimu iš ES lėšų, taigi mums reikia dirbti šioje srityje. Komisijos nariai Han, pastaraisiais metais mes labai e, gerai su jumis bendradarbiavome ir manau, kad ateityje mūsų laukia iššūkiai. Aš tikiuosi, kad e, bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Kaiminystės, politika taip pat yra svarbus klausimas. Reikia remtis e, regionų komiteto e, patirtimi. Taip pat e, reikia nepamiršti ir tarptautinio bendradarbiavimo. Reikėtų taip pat susitarti su Ukraina ir Moldavija. Tam, kad būtų imtasi tinkamų priemonių e, prie jų sienos. Dėkoju. Žodis poniai Kreil. Dėkoju. Pritarčiau ponui Lambert. Aš taip pat norėjau širdies padėkoti už tai, kad uh, Komisijos narys Han pastarosius penkerius metus e, labai aktyviai bendradarbiavo su regionų komitetu, nes e, manau, kad e, sanglodos politika tikrai kelia gerus tikslus. Aš tikiuosi, kad jie bus įgyvendinti. Manau, kad ši savaitė gali būti tikrai puikia proga tam, kad aptartume, kokia šiuo metu yra susiklošiusi situacija ką e, jau įvykdė parlamentas, kokių rezultatų pasiekė regionų komitetas, kaip galima viską įgyvendinti. Taip pat dar norėčiau pasakyti ir dėl kaiminystės politikos. Tikrai komisijos narys turėtų nepamiršti ir, sa, ir kaiminystės politikos. Nes e, kartais kaiminystės politika būdau tiesiog įtrau, įtraukiama į užsienio politiką. Na, nu, Anglos politika tikrai galėtų sustiprinti ir šią sritį. Tikiuosi, kad pasieksime gerų rezultatų. Uh, Norėčiau paklausti dėl išmokėjimų, dėl mokėjimų. Mes Europos Sąjunga esame prisijėmę įsipareigojimus dėl vietos projektų. 23 milijardai eurų dar nebuvo išmokėti. Ką reikia daryti? Yra kalbama apie 300 milijardų investicijų programoms, bet mes negalime apmokėti netgi sąskaitų, o politinis įsipareigojimas jau yra. Kas bus, jeigu mes negalėsime laikyti savo įsipareigojimų, mumis bus nepasitikima. Taigi tai yra tikrai labai svarbus signalas, kurį reikia pabrėžti šio renginio metu. Reikia, kad Europos Sąjunga sumokėtų, padėtų savo, padengtų savo skolas regionų, regionams. Dėkuoju, ponas Venkerk. Alde frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums, ponė Mihailova, už tai, kad e, surengėte šį renginį. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui Han už tai, kad inicijavo diskusijos dėl miestų darbo tvarkės. Norėčiau pasveikinti ir poną Valkarsel, išrinktą e, Europos parlamento vicepirmininku. Nebejoju, kad vietos ir regionų valdžios balsas e, bu, bus girdimas parlamente. Man patiko e BPO atstovo pono Gurijos pasisakymas. Jo kalboje išgirdau e, daugybę minčių, kurias įtraukiau į savo pranešimą dėl naujos integruotos e, Europos miestų darbo tvarkės. Tai tema, kuri yra diskutuojama plačiai visur ir tai yra labai reikalingos diskusijos šiuo metu. Manau, kad tai e, yra indėlis į diskusijas dėl to, kas yra e, miestai ar miestų vietovės. Man patiko pono Gurijos komentarai dėl e, regioninio ligmens valdžios, kaip apibriežti, kas yra regionas. Regionas anksčiau būdavo ta teritorija, kurią galėdavai uh, E, jodamas arklių apjoti per vieną dieną. O šiandien sakyčiau, kad regionas yra vietovė, teritorija, kurią gali apvažiuoti per dieną žodamas dviračiu. Ir žinoma, mums reikia euro... europinių įrankių ir visi kalbėtojai, kurie kalbėjo prieš mane, akcentavo, kad reikia tikslinių investicijų, kad padėtumėme ekonomikai vietos ir regionų mastu. Uh, Centrinė valdžia yra pernelyg nutolusi, nežino, kas yra veiksmingiausia vietoje. EBPO leidiniai e, padeda mums geriau e, suvokti ir sužinoti, kas vyksta regionuose ir remtis, remiantis jų gairėmis geriau e, tvarkyti vieša, viešojo sektoriaus investicijas. Ir tikiuosi, kad drauge mes dirbdami užtikrinsime geresnę ateitį Europoje. Ačiū. Toliau žodis poniai Tomašić, AKR e vardu. Ačiū. Sanglaudos politika yra svarbiausia ES investicinė priemonė, kuriai 2014-2020 biudžete skirtas vienas trečdalis lėšų daugiau nei 300 milijardų eurų iš struktūrinių fondų. Turime regionų projektus suderinti, kad gyvendintumėme Euro 2010 mm, strategijos tikslus. Taigi visų pirma reikia patikslinti prioritetus su manios specializacijos keliu, pasirinkti sektorius, kuriuos investuojame ir užtikrinti maksimalų augimo potencialą. Taip pat mums reikia e, apčiopiamai vertinamų tikslų, kad nusistatytume konkrečius rezultatus ir išanalizuoti, ar viešosios investicijos buvo veiksmingos ir atsipirko ir užtikrino darbo vietų ir ekonomikos augimo Europoje. Kiekvienas išleistas euras turi prisidėti prie augimo ir konkurencingumo didėjimo, todėl turime prisimti atsakomybę. E, panaudojant lėšas, kad e, ta politika taptų augimo varikliu ir padėtų Europai atsigauti. Ačiū. Toliau žodis ponui Silberg. Thank you, Madam Chair. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami regionų komiteto nariai. Europos alijanso frakcijos vardu norėčiau visų pirma pasveikinti poną Han bei EBPO generalinį sekretorių poną Guriją e, čia atvirų dienų renginyje. Komisarė Hanai, norėčiau pasveikinti Jūs tapus paskirtuoju naujosios komisijos nariu ir padėkoti ir pa, pa, palinkėti, kad Jūs nepamirštumėte regionų uh, savo naujame darbe, naujame poste. Manau, kad Europos komisija turėtų atsižvelgti, bei regionų komitetas turėtų atsižvelgti EBPO rekomendacijas dėl naujų politikos sektorių e, žemės ūkio ir regionų ir nepamiršti susietai vertinti visų šių sektorių. Turiu klausimą ABPO e generaliniam sekretoriui. Ar jūs, jūsų organizacija yra parengusi studijų ar, e, kaimo ir miestų santykių tema. Ar tų studijų pagrindų galima prognozuoti koks bus investicijų į kaimo ir miestų vietovės poveikis ir kaip tai atsilieps darbo vietų augimui ir bendrai teritorijų augimui. E, ačiū. Dabar žodis ponui Jakovčič, fra, Alde frakcijos vardu. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti Jūs Alde e, frakcijos narių Europos parlamente vardu ir palinkėti sėkmingo darbo visiems kolegoms regionų komitete. Aš buvau vienas iš tų, kurie inicijavo šias atvirų durų dienas prieš daugiau nei dešimtį metų. Ir aš kaip Istrijos regiono tovas turėjau galimybę dalyvauti jau tokiuose renginiuose ir žinau, kad šie renginiai labai, renginiai labai svarbus anglaudos politikos e, kontekste. Norėčiau pakalbėti apie tai, kas rūpi kolegoms iš APP ir socialdemokratų frakcijos ir pakalbėti apie finansavimą arba finansavimo stygių tam tikriems projektams. yra nemažas susirūpinimas šiuo klausimu ir kalbėdamas Alde frakcijos vardu norėčiau kreiptis į komisiją ir kitus atsakingus atstovus ir paraginti juos imtis visų reikalingų priemonių, kad, kad susidarėsi situacija būtų išspręsta, nes tai kelia nerima visiems partneriams Europoje. Bet šiandien dar norėčiau pakalbėti apie kitą dalyką. Ilgą laiką mastau, kodėl e, yra problemų e, įsisavinant skirtas lėšas ir kodėl tiek daug šalių Europoje negali panaudoti e, skirtų pinigų ir nukreipti jų miestams arba regionams. Būtų gerai tai tvarkyti Europos mastu, O regionuose, kur gyvendinami konkretus projektai, būtų naudinga turėti darbo grupės, kurios įvertintų konkrečių regionų ir valstybių lėšų, lėšų įsisavinimo gebėjimus. Ir manau, kad mes visi galėtume kažką nuveikti tuo klausimu, nes esu įsitikinęs, kad piliečiai, kurie žino, kad lėšos buvo išvaistytos ar nepanaudotos, tikrai nepritarė tokiai politikai. Tie pinigai turi būti nukreipti ten, kur jų labiausiai reikia. Naujajam komisarui norėčiau pasiūlyti ypač akcentuoti krizės valdymą ir suteikti pagalbą tiems regionams ir šalims, kurios netenkina, kurios nesugeba gyvendinti lėšų įsisavinimo kriterijų. Toliau ponas Kymeris. Ačiū. AKR e frakcijos vardu noriu pasidžiaugti šiomis diskusijomis, kurios abipusiai naudingos. Ponas Gurija kalbėjo apie tokias svarbės sritis kaip e, darbas vietoje. Norėčiau pakalbėti apie tai, kur AKR e frakcijos nuomonė reikia daugiau dėmesio ir sutelktų pastangų. Visų pirma, turime įvertinti e, nepalankių regionų, kalnuotų regionų, salų situaciją ir jo, jiems iškylančius iššūkius. Judumui skirti projektai turi būti įtraukti į visus regionui skirtus projektus. Transporto mm, tinklo užtikrinimas tokiuose e, ne, nepalankiuose regionuose dar netapo įprastų dalykų. E, Taip pat kreipėmės į naująją komisiją ir raginame ją parengti naują žalėją knygą šią temą, kad e, būtų galima ją apsvarstyti institucijose ir kad būtų galima parengti tinkamą atsaką. Antra, turime plėtoti atsparumą e, galimoms e, gamtiniams katastrofoms, kad taip pat užtikrinti, kad veiktų būtų e, sukurtos reikalingos parengties pajėgos. Taip pat reikia mažinti administraciją naštą. Tai ne tik padidintų mūsų konkurencingumą ir užtikrintų veiksmengesnį darbą, bet ir leistų geriau įsisavinti skiriamas lėšas regionų ir vietos mastu. Ačiū. Dėkuoju. Dabar kalbės ponas Bronis Ropė. Prašau. Ačiū gerbama pirmininkė. E, aš esu naujas Europos parlamento narys, prieš tai 22 metus dirbau savivaldybės merų vadovų. Iš tikrųjų žinau, ką reiškia žmonėms vietos valdžia, regionų valdžia, jos bėdus ir rūpeščius. Ir man šiandieną labai malonu šiandieną tarti čia keletą žodžių žaliųjų frakcijos vardu. Iš tikrųjų, Europa prasideda nuo jos piliečių. Todėl e, šios regionų komiteto atvirų durų dienos savaitės tema sumanios investicijos į žmonės yra itin aktuali dabar kai europa baigia įveikti krizės padarinius ir stiprina savo globalų konkurencingumą. manau kad visos europos savivaldybių ir regionų atstovams nereikia aiškinti kad konkurencingumas ir gyvenimo kokybė visoje europos sąjungoje negali būti pasiekti be sanglaudos politikos sėkmės. vietos ir regionų valdžia čia atlieka itin svarbu vaidmenį, nes būtent savivalda yra arčiausiai kiekvieno piliečio. Todėl labai svarbu, kad regionų komitetas ir toliau neštų savo svarų indėlį į sanglaudos politikos tobulinimą. Savo ruoštų mes Europos parlamento nariai, žaliųjų frakcijos nariai sieksime, kad komisija vykdytų kiekvieną Europos pilietį pasiekiančią sanglaudos politiką. Ačiū ir visiems sėkmės darbe. Thank you very much. And now I will give the floor. Ačiū. Toliau žodis poniai Demato. Labą dieną. Norėčiau pasakyti dėl mažų ir vidutinių įmonių. Svarbu, kad jos vystytųsi ir nepamirštų, kad jos veikia būtent vietos lygių, miestų lygių. Šios įmonės turi būti tvarios, jos turi užtikrinti, kad būtų nekenkiama aplinkai ir gyventojų sveikatai. Ne visada taip yra. Kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose miestuose yra sustelkiama tik ties viena pramonės sritimi. Ir uh, nėra pakankamai lankstumo. Mes norime, kad būtų bendradarbiaujama su regionų komitetu, su parlamentu. Mes norime šio bendradarbiavimo ir tikrai jį tęsime. Thank you. Thank you very much. Dėkoju. O dabar mes jau Pereiname prie apibendrinimo ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Valkarsel Syso, kad jisai apibendrintų e, diskusiją su Europos parlamento nariais. Na, aš kalbėsiu labai trumpai, nes e, mūsų laukia e, bendras teritorinės anglaudos komiteto ir regioninių plėtros komiteto posėdžiai. Todėl nu, tiesiog norėčiau Jums padėkoti šiandien už tai, kad susirinkote į šį renginį. Ir norėčiau palinkėti Jums, e, kuo geriau išnaudoti šią galimybę e, ir seminarus. Techninis bendradarbiavimas be abejo yra labai svarbus. Bet svarbu yra užmėgsti ryšius su kitų regionų savivaldybių atstovais, tam, kad galima būtų keistis nuomonėmis, kad galima būtų taip pat dalintis geriausią patirtimi, tam, kad ateinančiais metais sanglaudos politika būtų sėkmingai įgyvendinama piliečių labui. Dėkoju. Dėkoju, dėkoju Europos parlamento vicepirmininkui. O dabar diskusiją apibendrins regionų komiteto pirmasis pirmininko, pirmoji pirmininko pavaduotoja, ponia Marinė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju jums visiems. Norėčiau padėkoti už visus, kurie pasisakė, e, už visus pasisakymus. Uh, E, visiems e, norėčiau padėkoti ir iš komitetų regiono, ir iš Europos parlamento pasakusiems asmenims. Jau dešimt metų regionų komitetas e, tikrai aktyviai skatina dialogą su Europos institucijomis ir skatina mainus geriausią patirtimi. Bet reikia, kad nepamirštume taip pat ir augimo ir investicijų, išmanių investicijų. Išmanios investicijos gali tikrai padėti kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Taip pat šios investicijos gali gerinti mūsų piliečių gyvenimą. Taigi ši tema svarbi yra dar ir todėl, kad mes dabar periname naują programavimo politikos laikotarpį skirtą sanglaudos politikos etapui e, nuo 2015 metų. Taigi, sangados politika šiuo metu yra vienas iš svarbiausių instrumentų, kai kuriuose regionuose tai yra vienintelė priemonė, kurią turi vietos ir regioninės institucijos. Uh, ir būtent jie remiantis būtų gali mažinti skirtumus regionų viduje. Tai yra vienas, viena iš priemonių, kurią galima gerinti piliečių gyvenimą. Baigdama galėčiau pabrėžti kelis aspektus. EBPO generalinis sekretorius minėjo, kad mums reikia priemonės, uh, kuri e, nebu, e, neapsibrieštų vien tik BVP ir kuria būtų galima išmatuoti ne tik ekonomikos augimą, bet ir piliečių gerovę. 1978 metais Kennedys pasakė, kad BVP gali išmatuoti viską, išskyrus tai, e, ka, dėl ko verta gyventi. Taigi manau, kad e, reikia tikrai pripažinti, kad mes jau padarėme pažangos. Regionų komitetas tikrai daug prisidėjo prie pažangos siekimo ir pažanga buvo matuojama ne tik BVP, buvo pasiekti ir nauji rodikliai, kurių reikia sanglaudos politikai įvertinti. Ir Vozniak taip pat e, yra mm, paruošęs e, dokumentą ir dėl politikos po 2013 metų mums reikėtų rodiklių, kuriais remiantis būtų galima išmatuoti įvairius elementus. Bet taip pat mums reikia ir e, nepamiršti to, kas įvyko nuo 2008 iki 2013 metų 20 procentų sumažėjo investicijos. Dėl krizės sumažėjo viešųjų investicijų. Ir kaip jau buvo pasakyta šeštoje sangudos ataskaitoje, jeigu neatsižvelgsime į struktūrinius fondus, jeigu neatsižvelgtume struktūrinius fondus, pamatytume, kad sumažėjimo buvo dar daugiau. Taigi, šiais metais kilo daug problemų vis dėlto. Sangodos politika tikrai skatino investicijas regionų ir vietos lygių. Taigi, visi pasisakymai, kurie buvo e, pirmoje renginio dalyje ir kiti pasisakymai, kurie seks turėtų taip pat skatinti ir kito programavimo laikotarpio operatyvumą. Mes manome, kad reikia skatinti struktūrinių fondų panaudojimą įvairiuose konkrečiuose realiuose projektuose, bet reikia taip pat ir padaryti taip, kad struktūriniai fondai galėtų būti panaudojami greitai visais lygmenimis. Pavyzdžiui, bendras finansavimas iš struktūrinių fondų visų, visais lygmenimis - nacionaliniu, vietos, savivaldybių lygiu turi būti taip pat e, traktuojamas ir už augimo ir stabilumo pakto ribų. Taigi visos programos, kurios skirtos vystimuisi ir aplinko, aplinkosaugai, turėtų būti įgyvendinamos dar greičiau. Taigi aš tikiuosi, kad mes sugebėsime pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą ir kad paskatinsime vietos visuo ir visuomeninės institucijas geriau panaudoti šias lėšas tam, kad pagerėtų ir mūsų piliečių gyvenimo sąlygos. Dėkoju. Thank you. These were... Dėkoju. Tai buvo baigiamasis mūsų 2014 m. atvirųjų durų renginio e, atidarimo posėdžio pareiškimas, o dabar mes perėsime prie e, regionų plėtros komiteto, dirbančio Europos parlamente, ir regionų komiteto teritorinės sąnaudos politikos komisijos bendro posėdžio. Norėčiau pakviesti dabar e, visus svečius ateiti prie pagrindinio stalo. Ladies and gentlemen, please take your seats. Gerbėjai ponai ir ponios, prašau susėsti. Tęsime posėdį. Ar galime pradėti posėdį? The... Aš norėčiau pakviesti komisijos ir komiteto narius susėsti, tam, kad galėtume pradėti bendrą posėdį. Dėkuoju. Gerbiamasis ponė Vožnek, gerbėmieji regionų komiteto e, teritorinės sąjungos politikos komisijos nariai, gerbėmieji Europos parlamento kolegos, gerbėmieji ponai ir ponios. Man yra malonu pasveikinti Jūs šiandien Europos parlamente. Tai yra pirmasis mūsų bendrasis posėdis e, šioje plenarnių posėdžių salėje. Tikiuosi, kad šiandienos uh, susitikimas bus puikiai proga mums pasikeisti nuomonėmis ir pradėti vaisingą diskusiją dėl bendrų mūsų veiksmų uh, uh, sričių. Kai buvo deramasi dėl sanglaudos politikos teisėkuros paketos skirto 2014-2020 metams, mūsų komitetas pasinaudojo mūsų kolegų dirbančių kotar komisijoje patarimais. Ir mes e, tikimės, kad ir ateityje galėsime sėkmingai bendradarbiauti su komisijos nariais, e, tuomet, kai bus įgyvendinama sanglaudos politika. Ir ypatingai mes e, nekantriai laukiame jūsų nuomonės dėl šešto, šeštosios sanglaudos politikos ataskaitos. Man yra žinoma, kad. Uh, Jūs nemažai uh, lūkesčių dedate į, uh, į rezoliuciją ir regionų komiteto rezoliuciją dėl uh, naujo ES teisėkuros mandato. Investicijos uh, savivaldybėse į naujas darbo vietas, saugimą ir tvarumą yra būtinos tam, kad ES tinkamai būtų pasiruošusi uh, atremti ateities iššūkius. Regi komitete mūsų darbotvarkė yra labai aiški. Patinančiais metais mes skirtiname daugiau dėmesio skirti šeštajai ataskaitai dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės anglaudos, ES politikos urbanistiniam matmeniui. Taip pat renksime gairės dėl priemonių skirtų tam, kad būtų padidintas Europos struktūrinio investicinių fondų efektyvumas siekiant tvarios ekonominės valdysenos gerbėjai ponai ir ponės. Mes kalbėsime apie tai, kaip galim būtų geriausia pasinaudoti naujosmis sąnaudos politikos priemonėmis. Tai yra labai aktuali ir savalaikė diskusija. Mes norėtume. Mes suprantame, kad sąjungos politiką gyvendinti nebus lengva, nes ekonominiai ir socialiniai sunkumai yra dalykai, nuo kurių kenčia daugybė mūsų regionų. ES fondai turi atnešti realių rezultatų ir jie, jais reikia pasinaudoti kuo veiksmingiau. Mes žinome, kad regioniniai politikai skirtas biudžetas dažnai yra puolamas. Vis dažniau keliami klausimai yra, kaip naudojami yra regioniniai fondai. Mes turime. De, uh, siekti, kad nebūtų sumažinti mūsų įsipareigojimą, net ir tuomet, kad bus atliekama laikotarpio vidurio, daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra. Vietos ir regionų valdžios atstovai atlieka svarbu vaidmenį įgyvendinant mūsų politiką. Mes turime naujas priemonės, kurios padės mums siekti didesnių investicijų ir geriau pasinaudoti bendryjų inicijuojamą regionų plėtrą. Būtent vietos bendruomenės turėtų geriausia pasinaudoti naujomis priemonėmis. Daugiau dėmesio bus skirta teritorijų plėtrai. Tai yra gera mintis, bet ją reikia dar tinkamai gyvendinti. E, Koter komisijos ir regi komiteto bendradarbiavimas gali padėti regionams e, tinkamai pasinaudoti visomis naujomis politikos priemonėmis. Dėkoju Jums uždėmesi ir uh, tikiuosi, kad šiandienos diskusija bus vaisinga. Dėkoju. Gerbiama ponė Mihailova, gerbiami Europos parlamento regionų plėtros komiteto nariai, gerbiami regionų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man tikrai džiugu, kad mes čia šiandien e, susirinkome į bendrą Europos parlamento regionų plėtros komiteto bei E, regionų komiteto teritorinės sanglaudos politikos komisijos posėdį. Pirmą kartą šis renginys vyksta Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje ir tuo pat metu vyksta ir atvirų durų atidaromasis renginys. Noriu ypač padėkoti poniai Mihailovai ir jos e, komiteto sekretoriato darbuotojams už tai, kad šis susitikimas vyksta. Dabar, poniai ir ponos, ponai ir ponios, norėčiau pereiti į Lenkų kalbą. Bendras regikoter susitikimas visada e, būdavo puikia galimybė pasikeisti mintimis, bet norėčiau pasveikinti naujus Europos parlamento regionų komiteto narius bei e, pasisekinti su tais, kuriuos pažįstu ir su kuriais jau e, sėkmingai dirbome draugės varsydami sanglaudos pasiūlymų paketą. Žinome, kad dabar e, vyksta dėrybos dėl partnerystės sutarčių daugelie šalių, bei taip pat dėl e, praktinių programų skirtų vietos ir regionų lygmenių. Taip pat tai mes jėme daug lūkesčių su nauja daugiametė finansavimo programa ir ypač tikimės, kad e, mums e, skiriamos lėšos bus e, optimaliai panaudotos. Ir taip pat suprantame, kad Europos komisija patvirtino labai griežtas taisyklės e, dėl tų lėšų valdymo. Reiktų nepamiršti, kad e, buvo parengtos labai patrauklios priemonės, kurių, kurios padės geriau gyvendinti miestų politikos planus. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, ataskaito apie miestų padėtį pristatytos labai konkrečios prognozės, ko tikėtis miestuose ateinančius kelis metus ir, ir ko imtis, kad būtų galima atremti iškylančius iššūkius. Integruotos teritorinės investicijos yra e, įrankis, kuris leidžia visus susijusius veikėjus suartinti Ir manau, kad tai turėtų būti paskatos priemonė, paskatos priemonė panaudoti Europos lėšas. Ir tai taip pat yra um, priemonė panaudoti lėšas teritorijų plėtoti. Reiktų pažymėti, kad įgyvendinti daugelį vietos programų panaudojamos naujos priemonės – kurių dėka teikiamos paskaitos, paskatos vietos verslui e, ir vietos bendruomenės inicijuoti plėtros projektai yra labai svarbus e, instrumentas. Galime kalbėti apie e, įvairiausias tendencijas pastebame su Europoje ir, ir kaip žmonės vertina dė, vykstančias dėrybas dėl visų šių projektų. Kartais dėrėtis tampa labai sunku, nes mūsų re, ne, ne visada atsižvelgiama į mūsų regionų ypatumus. Kita vertus, manau, kad turime teisę ginčytis dėl kai kurių dalykų. Ir aptariamos temos yra dar viena labai svarbis rytis ir tikrai turime apie visą tai kalbėti. Tačiau tuo pat metu suprantame, jog neturėtume netinkamai panaudoti e, skirtas lėšas. Norėčiau ypač atkreipti jūsų dėmesį į technologijų perdavimą, technologinių e, naujovių įgyvendinimą praktiškai ir pakalbėti apie tai, kokios sąlygos tam egzistuoja Europoje. Ir būtent, kalbant apie tai, reikėtų pagalvoti, kaip tinkamai tvarkyti tas lėšas ir tinkamai valdyti visus procesus. E, Taip pat norėčiau paminėti ES institucijų dalyvavimą šiame procese, kuomet skiriamos e, lėšos sanglaudos politikos projektams finansuoti, manau, kad jos neturėtų būti dar toliau perskirstomos. Tos skirtos lėšos turėtų būti panaudotos konkretiems sanglaudos projektams Europoje. Galbūt reikia kai ką pakoreguoti, Tačiau iš vietos ir regionų valdžios perspektyvos mes, vertinant, mes turėtume padaryti viską, kad e, to, to, tokios e, korekcijos lėšų perskirstimas nevyktų. Ponios ir ponai, mes kalbame apie mūsų politikos e, planų ir projektų pavydalą ir diskusijas dėl kai kurių strategijų. Tos diskusijos buvo nelengvos ir atėmė daug laiko, bet šiandien turėtumėme pradėti kalbėti apie tai, kaip konkrečiai gyvendinti e, tuos politinius planus. Reikėtų savo užduoti štai kokį klausimą. Kaip tos naujos priemonės e, bus įgyvendinamos įvairiose ES e valstybėse narėse? Kokios sąlygos turi egzistuoti, kad sanglaudos politika būtų gyvendinama sėkmingai. Kaip, kaip vietos ir regionų valdžia, pasiremdama sutiktomis galiomis, užtikrins, kad e, tie visi procesai vyktų sklandžiai. Ar tie procesai supaprastinti, ar e, e padaryti dar sudėtingesniais. Pavyzdžiui, iš ankstinių reikalavimų egzistavimas tikrai turės įtakos tų projektų gyvendinimo spartai. Ir galiausiai manau, kad reikėtų kalbėti ir apie projektų konkretų įgyvendinimą. Remiantis sukaupta patirtimi, žinome, kad visose šalise e, tas įgyvendinimas vyksta nevienodai. Mes vėluojame E, atsiliekame nuo numatyto grafiko, bet manau, kad susikaupę mm, ir laikydamiesi numatytų laiko pribojimų mes suspėsime ap, aptarti visus e, darbų tvarkės punktus. Žinau, kad yra e, užsirašiusių pasisakyti. E, ačiū iš jūsų dėmesį ir dabar siūlau pradėti diskusiją. Ačiū už tokį drausmingą pasisakymui skirto e, laiko laikymasi. O dabar žodis ponui Defa regionų ir miestų politikos e, direktorato vadovui. Prašau. Thank you very much. Dėkoju, ponė pirmininkė Mikhailova. E, gerbiami regi komiteto nariai, ponė Višneka, ponios ir ponai. Man e, tikrai yra didelė garbė kalbėti visiems, e, prieš visus jūs, visiems kreiptis į visus jūs šiandieną. Komisijos narys Han e, pristatė e, reformų rezultatus, reformų, kurios buvo vykdomos pastarosius penkerius metus. Jis e, taip pat pristatė dėrybų naujo programavimo laikotarpiui situaciją. Jis baigė savo kalbą, sakydamas, kad dabar tikrai e, reikia, kad imtų veiklos, imtųsi veiklos veikėjai, žmonės, kurie imasi veiksmų. Taigi dabar norėčiau pakalbėti apie įgyvendinimą. Įgyvendinimo klausimai yra svarbus tam, kad šios programos e, būtų sėkmingos naujojo programavimo laikotarpio. Kalbėsiu apie tris e, dalykus. Visų pirma, paminėsiu tai, ką jau paminėjo ir abu e, pirmininkai. Tai yra integruotas kai bus sustiprintas integruotas požiūris. Kalbėsiu taip pat ir apie iš ankstinio vertinimo sąlygas, kurios kartu su rezultatų siekimu užtikrins, kad investicijos turės didžiausią poveikį. Taip pat Baigdamas kalbėsiu apie administravimo pajėgumus. Ir tai yra tikrai būtina sąlyga siekiant sėkmės. Taigi pradėsiu nuo naujųjų priemonių, kurios buvo trauktos reglamentais tam, kad būtų pagerinta e, vietos vystimo strategija. Visų pirma yra CLLD, bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Tai yra priemonė, kuri yra skirta skirta vietos lygių spręsti socialinius aplinkos ir ekonomikos klausimus. Tai bus priemonė, kurios imsis vietos e, programo, vietos veikėjai. CLLD yra paremta patirtimi, kurią mes, e, kurią, kurios įgavome įgyvendindami programą LEADER iš mūsų pirm, pirmo vertinimo galime pasakyti, kad apie 16 valstybių nori panaudoti CLLD ir panaudoti maždaug 2 milijardus eurų, 1,4 milijardai iš ERDF ir kitos lėšos iš ESF. Ir apie 90 procentų bus panaudoto, panaudota mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Kaip žinote, yra dar viena priemonė ITI, tai yra integruotos teritorinės investicijos. Tai yra tikrai labai įdomus rezultatų siekimo mechanizmas, kuris mm, leidžia susijęti įvairius prioritetus viename, vieno, vienose, viename lėšų skirime. Tai yra tikrai specifinis, specifinis instrumentas skirtas konkrečiai zonai. Ir ITI tikrai padės pasitelkti tą integruotą požiūrį. Pagal mūsų iš ankstinį vertinimą matome, kad 21 valstybė narė nori pasitelkti šią priemonę, tai yra daugiau negu 90 procentų gyventojų ES ir nori siekti tvaraus miestų vystimo. Tai yra, um, pavyzdžiui, ERDF 7 straipsnis. Ir e, taip pat norėtų sutekti ir ties ne miestų plėtra. Antra, iš ankstinės sąlygos. Ir rezultatų siekimas yra e, programoje naujų mechanizmų. Kaip žinote, mes, pasi, mes rem, remdamėsi komisijos e, pasiūlymų pasitelkėme iš ankstinės sąlygas tam, kad prieš pradedant tiekti investicijas sąlygos jau būtų, jau būtų užtikrintos. Uh, Mes turime tris iš anktinių sąlygų tipus. Vienas, vien, viena iš jų yra reglamentavimo popučio sąlygos, tai yra direktyvų gyvendinimas. Antras ir antra sąlyga yra politika ir strategija, kuri yra skirta politikos įgyvendinimui, pavyzdžiui, transporto srityje. Ir trečia sąlyga yra administravimo ir institucijų pajėgumai. Ruošimasis e, tam, kad būtų įgyvendinta, užtikrintos šios išankstinės sąlygos turi būti labai rimtas. Tam reikia pasirengimo. Šis procesas nėra paprastas. Daugelis valstybių narių turės paruošti veiksmų planus, kuriuose bus numatytos konkrečios datos, nes šiuo metu jos e, nepilnai atitinka iš ankstinės sąlygas. Bet šie veiksmų planai turi būti paruošti iki 2016 metų. Sunkumai yra dviejopi. Visų pirma, sunku pilnai gyventinti ES direktyvas. Ir kita sritis, kur kilo sunkumų, yra strategijų poreikis. Uh, Komisija kalba apie strategijas, kurių reikia prieš pradedant projektus. Taigi, strategija turi atsirasti prieš projektą. Tai yra tikrai labai svarbu. Pavyzdžiui, specializavimosi, transporto, švietimo ir sveikatos rytise. Taip pat turime užtikrinti, kad programos bus įtrauktos į bendrą ekonomikos politiką ir reformos, reformas. reformas Taigi, štai dėl ko reikia atsižvelgti į konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas. Tai yra procesas, kuris jau vyksta šiuo metu. Trečia. Tai yra susiję su išankstinėmis sąlygomis ir rekomendacijoms šalims. administraciniai pajėgumai. Kai kurioms valstybėms tose rekomendacijose mes e, būtent e, raginame gerinti administracinius pajėgumus ir taip pat reikia iš ankstinių sąlygų, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje arba e, valstybinės paramos srityje. Kaip žinote, taip pat yra ir 11 sisteminis e, tikslas, institucinio pajėgumo gerinimas ir taip toliau. Taigi matote, kad e, yra tikrai daug priemonių, kurių, kurias galime pasitelkti gerindami administracinį pajėgumą. Taigi tikrai administracinis pajėgumas yra labai svarbus įgyvendinimui. akivaizdu, kad yra ryšys tarp valdymo, administracinio pajėgumo ir absorpcijos lėšų panaudojimo. Kai panaudojama prastai, dažnai tai yra ir susiję su žemais administraciniais pajėgumais. Ir audito teismas taip pat e, kasmet, beveik kasmet mums primena, uh, kad e, viešų pirkimų srityje, e, valstybės pagalbos e, srityje valdymo institucijos dar gana silpnos. Ir būtent ten kyla daugiausiai klaidų, kalbant apie sangudos politiką. Taigi svarbu, kad šie klausimai nebūtų pamiršti. Kalbant apie, apie administracinį pajėgumą, jis yra susijęs su struktūromis, žmogiškaisiais ištekliais ir sistemomis bei priemonėmis. Visos šios trys sritys gali būti e, gerinamos pasinaudojant techninę paramą pagalbą. Taigi svarbu, kad regionai, valstybės narės naudotųsi ir techninę pagalbą, kurią naudotis galima tikrai pagerinti administracinį pajėgumą praeitie e, tai nebuvo daroma strategiška. Strategiškai aš manau vis dėlto, kad reikia nepamiršti ir šio aspekto naujajame programavimo laikotarpyje. Techninės pagalbos lėšos turi būti strategiškai panaudojamos tam, kad būtų sustiprinti administraciniai pajėgumai. Daugelie valstybių taip pat turime TO 11 e, programas. Tai yra tematinis tiklas, kuris yra skirtas viešajam valdymui. Ir jis tikrai yra labai svarbus, e, kalbant apie viešuosius pirkimus, žemės registrus, aplinkosaugos leidimus ir taip toliau. Daugelis valstybių narių planuoja panaudoti TO11, bet kai kuriuose valstybėse narėse vis dėlto administracinė reforma yra problematiška ir strategijos ten dar nėra labai aiškiai apibrieštos. Taigi, kalbant apie administracinio pajėgumo didinimą, reikia pasitekti techninę pagalbą. Bet vis dėlto tuo nereikia apsiriboti. Mes, komisija, taip pat stengiamės prisidėti aktyviai remdami tų administracinių pajėgumų e, gerinimą. DG Regio mes prieš du metus įkūrėme padalinį, kuris būtent yra skirtas administracinių pajėgumų gerinimui. Norėčiau pateikti šiek tiek pavyzdžių, tam, kad sudarytumėte įspūdį būtent, kokios veiklos ten ėmėmės. Visų pirma, mes e, padedame beveik visose sritys, narėse audito sertifikavimo institucijoms ir e, mes taip pat e, konsultuojame ir viešųjų pirkimų srityje. Taigi, tai yra labai paprastas būdas, kaip išvengti klaidų viešųjų pirkimų srityje. Šios klaidos tikrai svarbios ir Mes pristatysime savo gairius šioje srityje mm, atvirųjų durų renginyje. Mes kovo mėnesį taip pat pradėjome, birželio mėnesį pradėjome mokymus ir šie mokymai baigėsi kovo mėnesį, mes rengiame dvi sesijas. E, vien, vienoje sesijoje mokome, kaip reikėtų gerinti, siekti rezultatų ir kitoje, kaip reikėtų gerinti valdymą. Ir šiuose programuose dalyvauja daugiau negu 340 organizacijų. Taip pat mes norime, kad būtų kovojama su e, korupcija, ir su sukčiavimu, tai darome taip pat ir su Transparency International pagalba. Iki šiol jau suringėme šešis renginius, juose dalyvavo daugiau negu 500 dalyvių ir rengsime dar ir daugiau renginių. Kaip žinote, Jaspers tikrai e, taip pat padeda. Ir ši programa Šią programą tikrai padedame valstybėms narėms e, tam tikrose programuose 2013 metais net daugiau negu 600 programų e, buvo skirta parama, tai yra daugiau negu 60 milijardų eurų. Taip pat mes kuriame ekspertų e, informacijos mainų sistemą. Taigi, nori, norime, kad būtų keičiamasi patirtimi tarp valdymo, sertifikavimo ir kitų institucijų visoje Europoje. Tai tikrai leis ir silpnesnėms administracijoms pasinaudoti sukaupta patirtimi. Patirtimi, kur buvo sukaupta kitose, e, kitose regionuose. Tai apims įvairias misijas, trumpus vizitus ir panašiai. Matau, kad laikas baigėsi. Pristačiau mūsų pagrindinius aspektus, sus, veiklos aspektus susijusius su administravimo e, pajėgumų didinimu. Dėkoju uždėmesi. Thank you. Accept this as a sign of good cooperation. Dėkoju Jums kaip gerą Kotar komisijos ir Regi komiteto bendradarbiavimo pavyzdį, kad mes visi labai gerai jaučiame, kas vyksta. Na kągi, turime 40 minučių diskusijai ir norėčiau visų tai yra abiejų komitetų narių paprašyti atsižvelgti į mūsų turimą laiką. Dėkoju, jūs pažįstat savo narius, tuos, kurie nori e, pasisakyti, kuris dabar kelia ranką, ponas Eltridge, gerai. Nepamirškite, kad kiekvienam kalbėtojui skirta yra, skirtas dvi minutės. Gerai. Pirmasis kalbėtojas yra regionų komiteto APP frakcijos vardu Michel Schneider. Prašau. Äh, Ačiū. Pirmininkai, norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjau šį rytą. Mes kalbame apie naują sanglados politiką, kurią gyven, turėsime gyveninti uh, uh, per penkerius metus ir mes jau pradėjome darbą ir kol kas mums sekasi neblogai ir mes jau matome, kad bendradarbiavimas tarp KOTAR komisijos ir rėgė komiteto ir duoda savo rezultatų. Praeitoje kadencijoje aš vadovavau KOTAR komisijai ir puikiai žinau, kaip jį veikia. Dar 2008 metais mes e, sukūrėme laikinąją darbo grupę, kurios tikslas buvo ir e, išnagrinėti tris pasiūlymus, pagalvoti apie tai, kaip jie bus gyvendinami praktikoje. Ir taip pat ta darbo grupė turėjo taip pat galvoti ir apie tai, kaip mūsų sanglaudos politika atrodys po 2013 metų, be abejo atsižvelgiant į mūsų e, įgytą patirtį, e, naudojant struktūrinius fondus. Taigi aš norėčiau pranešti Jums, kad mes regionų komitete ketiname pakartoti savo patirtį. Mes norime sukurti naują darbo grupę, kuri nagrinėjęs, kaip yra laikomasi naujų taisyklių, kaip jos yra taikomos, kokios iš jų pasiteisina, kurios gal nepasiteisina. Ir ta darbo grupė dirbs galvodama apie ateitį ir apie e, tai, kaip galima būtų patobulinti uh, šią politiką ir jos gyvendinimą, kaip galima būtų patidinti jos matomumą. Dar vienas dalykas, tai yra tai, kad visų priemonių ir programų administravimas yra nepaprastai sudėtingas, turime tai pripažinti ir e, turime kažką daryti. Nepamirškime dar vieno dalyko, tai yra demografinių pokyčių, nes e, tie pokyčiai taip pat turės įtakos sanglaudos politikai. Arba galima pažvelgti kitaip, kaip sanglaudos politika gali padėti mums e, prisidaktyti prie demografinių pokyčių. Tikiuosi, kad mes ir ateityje galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Dėkoju. Dabar žodis sėkmės po ponui Eltridge. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau uh, padėkoti visiems už e, labai gerą nusiteikimą, pozityvų nusiteikimą, kurį mes galime stebėti šioje salėje. Kiekvienas turi labai gerų ketinimų ir tai labai malonu yra matyti. Nors e, visi žinome tą posakį, kad kelias ir pragarą yra grįstas gerais ketinimais. Vienas iš dalykų, kuris mane da, da, sukrečia, tai yra tai, kad mes visuomet kalbame apie tai, kad reikia priartėti prie žmonių regionuose, prie vietų bendruomenių. Ir apie tai mes kalbame čia, labai centralizuotos sistemos centre. Tai yra savotiškas prieštaravimas. Ir mm, nežinau, ar iš tikrųjų galima kalbėti apie tai, kad mes šiaip dirbame labai demokratiškai. Ir tas, kas mane e, stebina, kaip ir mano piliečius vakarų, e, vakariau Midlande, tai yra tai, kad mes kalbame apie e, regionus, apie miestų zonas. Mano regione, pavyzdžiui, šiuo metu labai daug kalbama apie Birmingemą ir apie... Da, de mintį sukurti didesnį urbanistinį regioną, e, didį ber, e, e, Birmingemą. Kai kam tokia mintis labai patinka. Ir tie žmonės. Tačiau yra vietos žmonių, kurie priešinasi šiai minčiai, šiam pasiūlymui. Jie uh, turi savo tapatybę ir nenori, kad uh, juos tapatintų su miestiečiais. Uh, Tai yra vienas iš pavyzdžių, kad mes labai aistringai galime kalbėti apie kokius nors pasiūlymus, o žmonėms tų iniciatyvų visiškai nereikia. Aš suprantu, kad aš negaliu nieko dabar sustabdyti, bet aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į uh, tai, kad kartais jums atrodo, kad jūs siūlote geras iniciatyvas, tačiau vietoje ir regionuose gali būti, kad žmonėms tos idėjos yra visiškai neprimtinos. Sir Abelbor, Pesk Ačiū toliau. E, žodis ponui Abeldau. Ačiū. Norėčiau pratesti Michaelio Schneiderio išsakytas mintis e, dėl nuolatinės e, institucijos, kurie apimtų koter komisijos ir regi komiteto narius. Manau, kad tai leistų mums E, suformuoti geresnį suvokimą apie tai, kaip tos programos įgyvendina ir regionų plėtros komitetui sudarytų galimybę įnešti visapusišką indėlį į šį darbą, užtikrinant, kad sanglaudos e, politikos priemonės ateitie būtų tokios, kokiu mums reikia. Aš klausiausi Europos komisijos atstovo labai atidžiai ir būtų naudinga, jei valstybės, kurios e, nesilaiko e, integruotos teritorinių investicijų priemonės reikalavimų. Viena iš jų yra rungtinė karalystė. Nepanaudojo, vis, nesugebėjo panaudoti visų skirtų lėšų. Taip pat noriu pabrėžti, kad, kad mums reikia tokių struktūrų, institucijų ir institucijų, kurios bus atsakingos už skirtų lėšų panaudojimą ir projektų gyvendinimą. Ir mes, regionų komitetas, gal, dirbame jau daugelį metų šioje srityje ir galėtume pasiūlyti integruotą požiūrį, tačiau tokį, e, tokią galimybę anuliuoja visiškas to integruoto teritorinio investicinio požiūrio atmetimas. Taigi, koter regi bendra struktūra būtų naudinga ir dėl to, kad čia būtų galima užtikrinti patirties mainus regionų ir vietos valdžios atstovų. E, ir taip pat bendradarbiautume su Europos parlamento nariais, susitiktume kartą per mėnesį, kartą e, į pusmetį, į metus ir peržiūrėtume programas ir išsiaiškintume, kuriais aspektais programos gali nepavykti. Manau, kad e, tai būtų visai, tai būtų pozityvi e, iniciatyva ir laukiame teigiamą atsako į, į mūsų išsakytą pasiūlymą. Ačiū, dabar žodis ponui Deli. Ačiū, pirmininkė, toliau kalbėsiu vengriškai. Dėkui. Mano kolegos jau uh, kalbėjo apie tai, kaip svarbu padidinti regionų ir miestų gebėjimus veikti. Generalinio direktorato vadovas taip pat pritarė tokiam požiūriui. Jis sąja, kad Europos komisija daro viską, dirbdama šią kryptimį, ir kad yra pasirengusi padėti regionams bei vietos valdžiai tie, kurie priima sprendimus e, tokiu lygmeniu dalyvauja šiame procese. Galbūt aš veržiuosi pro atviras duris, bet noriu priminti, ką sakė EBPO e generalinis sekretorius. Jis kalbėjo apie saveikumą, apie duomenų bazę. Galbūt galėtume sukurti geriausių, pažangiausios praktikos pavyzdžių duomenų bazę, panaudojant sanglaudos e, fondo lėšas. Būtų naudinga, jei būtų parengta e, taikomų metodų apžvalga. Galėtume panaudoti ABPO e išteklius, bet manau, kad ir ES galėtų pagelbėti čia. Tuomet galėtume geriau suvokti, kas vyksta Europoje šioje srityje ir manau, kad tai būtų tikrai labai naudinga, e, jei galėtume pasitelkti tą patirtį, kur, pavyzdžiui, valstybės, kurią valstybės yra sukaupę gyvendindamos restruktūrizaciją. Restruktūrizacijos programos dažnai vykdomos regionuose ir nesunkiai galėtume pasiremti tą sukauptą patirtimi. Toks duomenų bankas taip pat būtų naudingas išsiaiškinant, e, kokie, kokie, kokiais kokybiniais, pagal kokius kokybinius kriterijus regionai skiriasi ir kodėl vieniems regionams sėkmingiau sekasi įsisavinti fondų lėšas nei kitiems. Ačiū dabar žodis ponui Vozniak. Mano sąraše dar yra devini žodžio prašantis kalbėtojai. Ponas Kerk. Ačiū. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir kreiptis į regionų komiteto pranešėją, kuris rengia pranešimą dėl naujos miestų darbo atvarkės. Noriu pabrėžti, kad miestai tapo ES e, varikliu. E, ten vyksta daugybė dalykų, miestai sprendžia daugybę iššūkių, nedarbo, taip pat diegia įvairias inovacijas, e, novatoriškai naudoja energiją. Visa tai vyksta miestuose, o 70 procentų mūsų gyventojų gyvena miestuose ir netrukus tas skaičius pasieks 80 procentų. Taigi miestai vadina ypač svarbu vaidmenį, užtikrinant Europos sėkmę mūsų amžiuje. Daug kas priklauso nuo jų ir miestai svarbus Europos e, fondų lėšų panaudojime. Ir galbūt E, pribrendo laikas parengti baltąją knygą šiuo klausimu skirtą Europos darbo atvarkiai. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir kreiptis į kolegas Europos parlamente ir regi komitete ir, ir išsakyti tokį pageidavimą. Turiu štai kokį klausimą pranešėjui. Kada tikėtis tos baltosios knygos? Thank you. Ačiū. Ar e, kas nors iš regi komiteto narių dar norėtų pasakyti? Ne, ponia Voznek, jūsų sąrašas tuomet. Gordonas Kimeris. Um, thank you and, um... Ačiū. AKR frakcijos vardu noriu padėkoti ponui Kirkui už išsakytas pastabas, bet uh, tame pranešime, kur, kur, kuris buvo minėtas, nekalbama apie teritorijas už miestų ribų. Aš tikiuosi, kad e, jos nebus ne, nedovanotinai užmirštos. Aš peržiūrėjau EBPO parengtą regionų e, prognozių studija. Ten kalbame tik tai apie regionus ir miestus. Tačiau e, čia ypač akcentuojama e, susiskaldimas regionų mastu ir teigiama, kad tai yra kliūtis augimui. Jungtinėse valstijose yra daugiausia įvairiaus lygmens valdžių, valdžios institucijų visame pasaulyje. Tačiau niekas, tikriausiai, nedrįs teikti, kad Amerika, kad, kad Junktinės valstijos ekonomiškai pasirinko nesėkmingą ekonominio vystimosi modelį. Pavyzdžiui, na, viską supaprastinus ir sutiršinus spalvas atrodytų, kad diktatūra būtų tas teritorijos valdymo modelis, kuris turėtų padėti pasiekti didžiausios sėkmės. Tai žinoma, taip nėra. Ir kai kalbame apie tokius dalykus, iškyla rizika, kad imsime patikėti, kad mažiau, kalbant apie vietos valdžią, yra geriau, bet aš su tuo nesutinku. Noriu akcentuoti demokratijos stiprinimo svarbą ir ypač Europoje. Okay. Now I'd like to give the floor to... Toliau žodis ponui Kostai, SIVEX komisijos vadovui. Prezident, eu não posso deixar eh, de expressar a minha frustração. Dėkoju, pirmininkė dėja, nesidžiaugiu tuo, kad e, labai skiriasi iš tikrųjų mm, tai, ką sako, pavyzdžiui, komisijos narys Han ir realybė. Komisija pasirašė partnerystės sutartį su Portugalija, bet vietos institucijos į tą sutartį nebuvo įtrauktos. Nežinau, kaip galima kalbėti apie e, daugia pakopį valdymą, jei komisija numato, pavyzdžiui, mano regiono e, E, regionui skirtą programą, kur tik 10 procentų gali būti skirta didelė, didelėms miesto teritorijoms. Ir taip pat e, neaišku, kaip komisija suformulavo e, integruoto vystimosi apibriešti nes e, jau parlamento suformuotame, suformuotoje apibrieštyje yra kalbama apie partnerystę su nevyriausybinės organizacijomis e, ir akademinę visuomenę ir taip toliau. Vis dėlto iš mūsų partnerystės susitarimo matome, kad integruotosios investicijos buvo e, skirtos visai neįtraukiant vietos institucijų. Yra vietos partnerysčių, bet jos yra sudarytos ne regionų politikos ramščiuose. Taip pat e, dar norėčiau pasakyti, kad neaišku, kaip gali egzistuoti miesto, miestų politika, jeigu sanglodos fondo įgyvendinimas neapima miestų, e, pastatų energetinio e, veiksmingumo gerinimo. Taip pat e, negalime finansuoti ir judumo projektų miestuose. Kovojant su klimato kaita negalime pamiršti miesto, todėl kad miestai yra būtent ta vieta, kur yra išskiriama 70 procentų uh, E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taigi tikrai reikia renovuoti pastatus ir skatinti tvarų jį judumą. Reglamente taip pat yra numatyta, kad komisija turi skatinti inovacinius veiksmus mieste. Vis dėlto iš, biudž iš biudžetų, iš, iš nacionalinių biudžetų tie projektai neturi būti finansuojami. Norėčiau paklausti, kada bus jau galima imtis šių veiksmų miestų erdvėje. Dėkoju. Dabar žodis ponai Salvatore Čeku. Dėkoju. Manau, kad e, šios diskusijos mm, šios diskusijose trūksta dar e, tam tikrų dalykų, norėčiau paminėti kai kuriuos aspektus. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad vietos institucijos, regioninės institucijos, aš aišku, kalbu apie Italijos salas, Italijos pietinę dalį, Vietos institucijos sunkiai suvokia, kokia yra Europos strategija. ir e, nesuvokia, kad tikrai yra daug išteklių, su kuriais naudotis būtų galima kovoti su skurdu ir taip toliau. O mūsų piliečiams tai yra tikrai labai svarbus aspektai. Manau, kad e, reikėtų pabrėžti dar ir tai, kad kalbant apie strateginius prioritetus, Reikia kalbėti ir apie institucijas, kurios veikia miestuose, regiono, regionas neturi būti centrinis subjektas. Tai ties, regionas turi tiesiog jungti skirtingus subjektus, e, siekiant įgyvendinti Europos tikslus. Manau, kad e, to nereikia pamiršti ir rengiant mokymus. Taigi reikia propaguoti tvarų į miestų vystimąsi ir reikia nepamiršti miestuose kylančių problemų. Bet svarbu taip pat, kad ir miestų uh, projektai būtų finansuojami iš Europos e, regioninės plėtros fondo, tam, kad būtų išspręstos įvairios e, kilančios problemos. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį poniai Kala Farlangenin. Dėkoju. Kalbėsiu švediškai. Pirmininkė regiono, regionų komiteto nariai ir regi komiteto nariai. Mes tikrai džiaugiamės galėdami pasakyti apie naujus instrumentus, apie naujas priemonės ir apie tai, kaip regionai taip pat e, gali tinkamai panaudoti lėšas, struktūrinius fondus ir e, naudotis partnerystėmis. Kitų programavimo laikotarpių reikėtų, kad ES stengtųsi kurti tikras augimo ir darbo, vietos, darbo vietų kūrimo e, strategijas. Reikia kad būtų skatinamas vystimasis ir ekonomikos augimas. Dalis lėšų gali būti panaudotos kaimo e, plėtrai. Vis dėlto yra dar daug e, skirtumų tarp miestų ir kaimo vietovių, bet ir pačiuose miestos, miestuose yra daug kontrastų. Uh, Nauji projektai, kurie yra finansuojami, tikrai yra teigiamas dalykas, bet pavyzdžiui, priemonė CLLD yra tikrai geras pavyzdys, kaip yra galima kurti naujus e, projektus dirbant vietos lygių, nes būtent vietos lygis yra arčiau piliečių. Ir būtent šiame ligmenyje mes galime užtikrinti tikrą Europos sąnglaudą ir skatinti tikrą socialinį ir ekonominį vystimąsi. Vietos ligmenyje vis dėlto yra tikrai daug skirtumų ir reikia nepamiršti decentralizacijos e, principo ir skatinti partnerystę. Reikia geriau valdyti lėšas e, vietos lygiu. Taip pat turi būtinai bendradarbiauti regioninės ir vietos institucijos. Jos turi bendradarbiauti e, įgyvendinamos partnerystės ir taip toliau. Mes matome jau gerų pavyzdžių iš Lenkijos, iš Čekijos. Mes Švedijoje kuriame naują vietos e, institucijų uh, vystimo strategiją ir ją finansuojame iš keturių fondų, pavyzdžiui, iš ERDF. Mes džiaugiamės, kad sugebėme būtent tai padaryti ir mes Švedijoje sukūrėme programą, kuri vadinasi specialiai sukurta Švedijai. Vis dėlto komisijai atrodo sunku suprasti, kokio darbo, decentralizuoto darbo mes ėmėmės. Nors daugelį Europos vietų panašios iniciatyvos jau egzistuoja. Taip pat e, reikėtų supaprastinti teisinę sistemą tam, kad e, būtų lengviau panaudoti lėšas, reikėtų mažinti administracinę naštą. Mums reikėtų daugiau, daug daugiau negu tik paprasta techninė, tik paprastos techninės pagalbos. Komisija sako, kad e, mums reikia siekti rezultatų. Taip, jų reikia siekti, bet e, reikia taip pat ir e, tam tikrų rodiklių, kuriais remiantis e, apibrieštume, kokių iš ankstinių sąlygų reikia. Nes e, Taip pat jau yra apibriežti ir rodikliai reikalavimai peržiūrai, dėja mes dėl jų turime daug abejonių. Mes norime, kad ES skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą per sanglos politiką. Vis dėlto taip pat labai svarbi ir legitimumo tema. Europa turi būti arčiau piliečių. Štai dėl ko mes manome, kad CELLD iniciatyva vietos lygių gali tikrai pagerinti piliečių pasitikėjimą tam, kad piliečiai tikrai suvoktų Europos poziciją. Toliau žodis ponui Švapski. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy goście. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, mėly svečiai. Pone Defa. Norėčiau visų pirma išreikšti nepasitenkinimą dėl e, susitikimo e, organizavimo. Dėja, mums buvo skirta labai mažai laiko e, mūsų pasisakymams. Neįmanoma per dvi minutės išsakyti e, visko, ką norėčiau pasakyti. E, esu pranešėjęs Europos partnerysčių klausimų. Džiaugiamės tuo, kad partnerysčių susitarimai tapo e, įprastiniu dalyku Europos Sąjungoje. Manau, kad jie prisidės prie didesnio skaidrumo, užtikrinimo ir didesnio pasitikėjimo Europos Sąjunga pilie, piliečių tarpe. Tai suteikia galimybę panaudoti deleguotusius teisės aktus ir užtikrina daugiau lankstumo. Regionų komitetas mm, skiria daug dėmesio ir svarbos partnerysčių susitarimų taisyklėms ir mes norime, kad piliečiai dalyvautų priimant sprendimus dėl, dėl to, ko jiems reikia. Nenorėtume, kad tai taptų tik dar viena e, konsultacijų galimybe. Manome, kad tai turi tapti E, automatiškai įtraukiamų dalykų. Komisija turėtų įtikinti valstybės narės tokius principus taikyti kasdienėme gyvenime. Tačiau nenorėtume, kad būtų tik tai tas principas pavirstų didesnių sankcijų kiekiu ir jokių nebe liktų mažiau erdvės paskatinimo priemonėms. Manome, kad regionų, regionų netulėtų, neturėtų e, pernelyg ilgai laukti investicinių projektų. 20 procentų lėšų skirtų regionams nėra panaudojamos. Nesuprantame, kodėl taip yra. Manome, kad siekiant geresnių rezultatų būtų naudinga suteikti daugiau galių Europos piliečiams. Jie žino, kokiu projektu jiems reikia. Aš esu iš šalies, kuri dažnai cituojama kaip E, puikiai kitų patirtį perimančios šalies pavyzdys. Aš esu iš vieno iš miestų ir manau, kad mes sėkmingai panaudojame tokią patirtį. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad Europos miestų e, ir regionų plėtotėje mes daug prarandame, jei pamirštame žmonės, nes nedarbas yra didžiulė rikštė Europoje ypač jaunimo tarpe. Infrastruktūra yra E, dar vienas svarbis rytis ir turime mąstyti apie savo vaikų ateitį. Kol kas ta ateit, tos ateities apibrėžos yra labai neaiškios. Ačiū ponės ir ponai. Mano sąraše dar yra daug norinčių pasisakyti. Aš e, nesakysiu baigiamosios kalbos. Dar sutiksiu žodį ponui Brantui, ponui Kamarionel, ponui Bernard Sulaš ir Helvig Vansta. Man atrodo, kad tai visi norinčių pasisakyti sąraše. Dabar žodis ponui Branda. Pane předsedo, vážní kolegové, dovolte mi krátce zmínit. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, noriu išsakyti vieną trumpą pastabą ir taip pat pakomentuoti padėtį Čekijos Respublikoje. Visų pirma, kalbame apie decentralizuotas e, valdysenos priemonės, decentralizuotą vietos valdžią ir lėšas skiriamas jai. Tačiau ir aš nemanau, kad tas lėšas reikėtų valdyti centralizuotai valstybėje. Reikia įtraukti vietos valdžią rengiant planus. Taip pat turime tiksliai apibriežti, kuriuose sritise tos lėšos bus panaudotos, e, e, parengti konkrečias programas ir vietos valdžia turi dalyvauti ir tų programų įgyvendinime. Jeigu sakyčiau, kad ne, neįsivaizduoju net, kad, kad tai bus, būčiau neteisus, tačiau aš labai abejoju, ar tai bus įgyvendinta praktiškai. Koter komisija ypač akcentuoja E, partneryčių su sustarimu principus ir daugia pakopis valdymas yra tas kelias, kuriuo reikia eiti. Bet atsižvelgianti pono Kostos ir pono uh, Boris uh, komentarus, manau, kad čia dar turime nemažai nuveikti. Čekijos Respublika panaudos septynes integruotų teritorinių investicijų iniciatyvas. Tai horizontaliosios uh, investicijų in, m, iniciatyvos, galime panaudoti įvairių programų lėšas. Kitas svarbus dalykas e, yra tai, kad numatoma sutelkti dėmesį į visą teritoriją, ne tik į miestą, bet ir į aplinkinius regionus. Aš esu e, kaimo esančio netoliu dviejų didelių miestų meras. Ir manau, kad tos nuos programos yra geresnės nei ankstesnio finansavimo laikotarpio. O dėl CLLD priemonės vietos e, bendruomenių e, plėtros projektų. Tai skirta e, projektams vietos mastu, tačiau čia išvelgiu trūkumų tokios vietos veiklos grupės yra labai nenuseklios. Čekijos Respublikoje jų, pavyzdžiui, yra apie 170, kai kurios jų veikia tik konkrečiose valdybėje, o kitos yra aktyvios visame regione. Dėl tokio nenuseklumo mm, egzistuoja labai skirtingos kokybės e, projektai. Vienos darbo grupės veikia tinkamai, o kitos yra labai improvizuotos Ir manau, kad e, iškyla kliūčių formuojant tas grupės ir apibrėžiant jų aktyvų vaidmenį. Vertinant viską filosofiškai, manau, kad ta priemonė yra kita vertus naudinga ir prisidės prie geresnės ateities Europoje kūrimo. Jesus Gamalio Alera. Muchas gracias, presidente. presidente. Amalia Gallar. Manai, pirmininkai, aš kalbėsiu pateikdamas labai konkrečius pavyzdžius, nes iki šiol kalbame labai e, teoriškai. Aš nesu iš miesto, aš esu iš regiono, kuriame gyvena. Uh, kuriam gyvena 2 e, milijonai 800 tūkstančių žmonių ir nuo 1998 metų mes gavome 19 milijardų eurų. Ir mes pradėjome, turėjo, e, kai mūsų e, BVP vidurkis net ir negalėjo prilygti ES vidurkio, šiandien jis daro 90, daugiau nei 90 procentų vidurkio. Be abejo, mes jau žinome, ką reiškia e, teminiai prioritetai, lėšų e, nukreipimas pagal tai prioritetus, o šiandien kalbame apie naujas priemonės. Ir tos priemonės turėtų būti taikomas atsižvelgiant į mūsų ypatumus. Mes žinome, kad sanglaudos politika pasiteisina ir turime ją ir toliau uh, įgyvendinti. Žinių amžiuje mes susidurime su naujais iššūkiais. Mes turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus. Aplinkosaugos, pavyzdžiui, srityje 19 procentų lėšų yra skiriama, bus skiriama tam, kad mes galėtume išvalyti upės vandenį. 30 procentų socialinio fondo bus skirta tam, kad kovotume su socialinė skirtimi ir šiandien jau buvo kalbėta apie demografinės problemas ir aš manau, kad demografiniai pokyčiai yra didžiulis iššūkis ir todėl mes turime galvoti apie tai, ką galime per šį programavimo laikotarpį nuveikti, tam, kad veiktume tas problemas. Nepamirškime ir to, kad reikės tęsti darbą po 2020 metų. Mums reikia sukurti viešosioms investicijoms palankę aplinką, terpę ir taip pat numatyti kiekybinius rodiklius, kurie padėtų mums vertinti pažangą. Dėkuoju, ponas Bernard Sulaš. Labai trumpai keturias pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, tai yra da, Europos struktūriniai investicinių fondai. Aš girdėjau, ką sakė ponas Kosta. Aš uh, Galiu Jums pasakyti, kad aš koordinuoju Prancūzijoje pasirengimą struktūrinių fondų lėšų. Lijono miestas, 2 e, milijonai žmonių tenai gyvena. Ir mes tenai susidurime su labai rimtais sunkumais ir nežinom, ką daryti. Antra pastaba, mes taip pat labai vėluojame. Jau vieneri metai praėjo. Aš stengiuosi žmonėms savo regione. Pa, savo regione paaiškinti, kad galima buvo pateikti projektus iki 2014 metų sausio pirmosios dienos, taigi reikia dirbti sparčiau. Trečia parama. Mes dirbame komisijoje, kuri. Mes turime komisiją, kuri dažnai nepaiso vis, visų nurodytų principų, turime kovoti ir už judumą. Uh, tam, kad priemonės, kurias patvirtino Europos parlamentas ir taryba, galėtų būti pritaikytos savo e, mūsų regione. Tai yra labai rimtas dalykas. Ir ketvirtoji pastaba. Aš manau, kad mums reikia. Ir tikiuosi, kad jūs man pritarsite, kad mes turime paaiškinti, kad tikros investicijos į ateitį yra ne išlaidos, o e, išlaidos į e, Europą. Ir tai nėra tiesiog lė, lėšų švaistimas. Jei mes nedarysime to, kaip darė ir daro amerikiečiai, ir tai ne, kairi, ne kairiosios partijos, o amerikiečiai darė, tai yra investavo į savo ūkį, tai to, jei mes nesielgsime kaip amerikiečiai, tuomet e, tikrai ne, Europa niekur, ne, niekuomet nepajudės į priekį. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Es ist richtig. Ačiū pirmininkė. Be abejo, kai tai yra būtina, reikia kritikuoti tai, kas yra daroma, bet nepamirškime, kad kartais reikia kalbėti ir apie sėkmės pavyzdžius. Per pastaraisiais metais regionų komitetas ir. Uh, regioninės plėtros komitetas Europos parlamente ir regionų generalinis direktoratas bendradarbiavo kur kas geriau nei kada nors anksčiau. Ir manau, kad šių komitetų, šių institucijų bendradarbiavimas šiandien yra geresnis. Mums reikia galvoti apie bendrą įstaigą, kuri rūpintųsi teritorinių bendradarbiavimų, tarp valstybinių, tarp regioninių bendradarbiavimų. Reikia taip pat bendradarbiauti ir su regionais, kurie nėra Europos Sąjungoje. Šiandien apie tai yra kalbama ir tai yra pažanga ir ta, tai, tokie veiksmai netgi yra numatyti mūsų kaiminystės politikoje. Mums jau buvo pasakyta, kad komisija skirs šiems klausimams e, e, daugiau dėmesio. Mes turime daugia pakopį valdymą, tai yra labai svarbu. Regionų komitetas e, turėtų suburti savo ekspertus ir daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Aš dėkoju komisijai dėl to, kad ji taip pat pradėjo kalbėti apie e, ketvirtąją makroregioninę strategiją. Ir džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlyme e, kalbama apie daugia pakopį valdymą. Ir aš manau, kad tai yra svarbu. Tas daugia pakopis valdymas turi būti e, integruotas į visą bendradarbiavimo struktūrą. Taigi, iš esmės, aš manau, kad poslinkiai yra teigiami, pozityvūs ir mes turėtume kuo dažniau susitikti tam, kad galėtume uh, apsikeisti nuomonėmis. Taigi, regi komiteto ir kot ir komisijos bendradarbiavimas yra būtinas. Dėkoju. Pone Defa, ar jūs norėtumėt sureaguoti? Tuomet turite tris minutės. Ačiū, pirmininkė. Kai kas iš narių iškėlė klausimus, kurie nėra susijęs su mano kompetencijos sritimi, Bet aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo adresuota man. Aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, kad mums rūpi uh, sužinoti, kaip vietoj bus taikomos visos šios naujos priemonės. Ir mes manome, kad jūs galite daug ką padaryti tam, kad galėtumėt propaguoti tas priemonės. Mes iš savo pusės padarėm tai, ką galėjome. Mes parengėme gairės, mes surengėme informatumo didinimo kampaniją. Bet jūs žinote, kad mes parengėme tiesiog priemonių rinkinį, kurį pateikėme valstybėms narėms ir valstybės narės turės naudotis tomis priemonėmis ir mes galime skatinti valstybės narės naudoti kai kurias priemonės gal labiau nei, nei kitas, bet nes kai kurios priemonės labiau pasiteisina vienam regione, vienam regione kitos gali pasiteisinti kitur. Taigi mums bus labai įdomu sužinoti e, e, apie jūsų šių priemonių gyvendinimo patirtį. Mes tengiamės taip pat atlikti įvairius tyrimus, kad galėtume įvertinti, kaip vyksta įvairios partnerystės, uh, kaip e, taikomos teritorinės priemonės. Be to, mums būtų įdomu, man buvo įdomu išgirsti tai, ką jūs sakėt apie e, sudėtingumą. Tai mes daug ką supaprastinome, mes dabar kalbame apie elektroninę sanglaudą. Ir e, mums labai svarbu yra gauti tą grįžtamą ryšį iš regionų. Antras dalykas, e, apie kurį norėčiau pakalbėti, e, dėl to, kad keli deputatai kėlė tą klausimą, tai yra keitimasis geriausia praktika. Aš manau, kad e, mes turime geriau sumaniau valdyti geriausios praktikos pavyzdžius. Aš nemanau, kad vieno korbalio pasiūlymą mes galime surasti uh, E, kur, tokį pasiūlymą, kuris tiktų visiems. Kai kas gali pasiteisinti vienur ir nepasiteisinti kitur. Ir tie gyvieji e, kontaktiniai tinklai, kurie gali būti užmėgsti tokiuose renginiuose kaip šis, yra labai svarbus. Ir aš jau sakiau jums, kad labai svarbu yra e, užtikrinti, kad valstybės narės, įvairios valstybės įstaigos, valdžios atstovai keis, keistusi nuomonėmis. Ir dar vienas dalykas - miestų klausimas. Daugiau nei 50 procentų Europos regionės plėtros fondo lėšų bus išleista miestuose. Tačiau daug kas priklausys nuo to, kas vadovauja vietos valdžios įstaigoms. Ir jūs regionų komitete ir Europos parlamente kalbėjote apie 5 procentus. Ir todėl jis yra traktas, yra 7 straipsnį. Regionai ir miestai. Ta, uh, naudos struktūrinių fondų lėšas, spręs, kaip jos turi būti naudojamos. Ir mes komisijoje džiaugiamės, kad panaudojama yra daugiau nei 5 procentai. Taip, gal ne visose šalise, bet iš esmės manome, kad situacija yra pakankamai džiuginanti. Toliau bendruomenės inicijuojama veikla. Iki kitų metų pabaigos mes ketiname e, paskelbti e, kvietimą teikti paraiškas. Jūs žinote, kad tam skirtas biudžetas yra nemenkas ir pradėsime darbą kitais metais. Tai ir paskutinis dalykas - miestų darbo tvarkė. Mes parengėme e, komunikatą, šiuo metu vyksta viešosios konsultacijos. Uh, jos praktiškai jau baigėsi, na gal užtruks dar mūsų bendras darbas e, kelias dienas, o toliau mes turėsime išanalizuoti e, visas išsakytas pozicijas ir po to nauj, naujojo komisija spręs, kokių žingsnių reikia imtis e, dėl miestų darbo tvarkės dosie. Pone pirmininkė, štai ką norėjau ir galėjau pasakyti per tris minutės. Dėkoju Jums, dėkoju Jums, kad kalbėjote netgi ne tris minutės, ponė Voznek, Jūs ir a, aš. Kiekvienas iš mūsų turi po tris minutės. Labai ačiū. Aš kalbėsiu netgi trumpiau. Labai sunku yra uh, apibendrinti viską, kas buvo pasakyta, nes buvo iškelta labai daug įvairių temų. Bet yra vienas dalykas, kuris e, išriškėjo, tai yra tai, kad e, mes nerimaujame dėl vėlavimų. Jau stebime, kad vėluojama yra šiemet, tai yra tai pirmaisiais naujosios finansinės perspektyvos metais. Jeigu mes ir toliau vėluosime, tuomet e, vargu ar pasieksime visų da, uh, numatytų rezultatų. Dar viena tema, kuri kartojosi, tai yra tai, kad reikia laikytis daugia pakopio valdymo taisyklės. Mes turime būti partneriais partneriais, į kurių nuomonę atsižvelgiama yra kaip priimami sprendimai, nesvarbu kokiu lygmeniu, ar vietos, ar regioniniu, ar nacionaliniu. Ir dar vienas dalykas, tai yra pažangiausia praktika, geriausios praktikos pavyzdžiai. Aš manau, kad tai yra labai naudinga, mes ieškome gerų E, e, modelių, kurie pasiteisina praktikoje įvairiose ES vietose. Ir e, tokia geriausia patirtimi reikėtų keistis kuo geriau ir dažniau. Dar paskutinis dalykas, norėčiau padėkoti Jums už visas Jūsų pastabas, išsakytas mintis. Daug kas buvo pasakyta, dėkoju ir komisijai. Manau, kad komisijos atstovai galėjo susidaryti bent tokį gan išsamų vaizdą apie tai, kaip mes vertiname naujus pasiūlymus. Taigi manau, kad šiandien mes visai neblogai padirbėjome ir dėkoju ponė pirmininkiai už tai, kad jį dalyvavo rengiant šį renginį. Dėkuoju už išvadas. Na, toliau tęsiu savo pasisakymą bulgariškai. Man pasitekė ta proga pasakyti savo kalbą. Ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą šiandienos diskusijose. Mes aptarėme daug klausimų, daug problemų, kuris reikia spręsti. Mes aptarėme daug klausimų ir tikiuosi, kad galėsime bendradarbiauti spręsdami šias problemas. Norėčiau paminėti kelis aspektus, kurie mano manimu, buvo šių diskusijų svarbiausi dalykai. Visų pirma, mes turėtume dirbti, veikti šalia savo piliečių. Ir taip pat e, stebėti, kokiu rezultatu, suprasti, kokiu rezultatu e, mūsų piliečiai e, tikisi. Taip pat turime sustelkti ties konkrečiais projektais ir pasitelkti uh, regioninės politikos e, instrumentus. Turime panaudoti šią politikos rytį tam, kad Europa atsidurtų arčiau savo piliečių. Nes būtent rem, panaudotis šią politiką piliečiai tampa Europos Sąjungos dalimi. Taip pat Reikia sustiprinti administracinius pajėgumus tam, kad būtų mainomasi geriausia patirtimi, rengiami geri mokymo kursai, mokymai, tam, kad mūsų piliečiai taip pat galėtų pasinaudoti šiomis pastangomis, kad gerėtų regioninė politika ir kad pagerėtų mūsų piliečių gyvenimo sąlygos. Mes patirties jau esame sukaupę, ypač kalbant apie bendradarbiavimą. Taigi turėtume pasinaudoti savo sukauptą patirtimi. Norėčiau padėkoti Jums visiems už pasisakymus. Dėko, pirmininkė dėkoja vertėjams. Dėkoju jums visiems, taip pat dėkoju ir organizatoriams. Sėkmės, e, gero vakaro, posėdis baigtas. Viso gero.